Mes chers collègues, nous allons commencer. Kolegos, pradedame mūsų posėdį. Jei niekas neprieštarauja, patvirtinsime šios dienos posėdžio darbo atvarkę. Kovo 22-23 dienos dienų posėdžio protokolai tik tikriausiai gali būti patvirtinti, jei niekas jiems neprieštaraus. Ir toliau tęsime mūsų posėdį. Šiandien mums suteikia garbės komisijos nariai ponė Bulc, kuri kalbės apie komisijos veiklos programą 2017 metų. Tikrai džiugiuosi jūs čia matydama, nes mes dažnai draugė dirbame. Ir nepaprastai malonu jūs pasveikinti čia, transporto komitete. Uh, dirbame e, palaikydami nuolatinį dialogą tarp mūsų dviejų institucijų. Pirmą kartą šiais metais e, turime garbės e, jūs matyti čia. Mūsų dialogas turėtų būti konstruktyvus, e, pasižymėti tam tikrą struktūrą ir padėti mums pasiruošti darbams kitie, kitais metais ponę komisijos narę. E, tikimės, kad pristatysite mums komisijos veiklos e, programą 2018 metų transporto srityje. Šių diskusijų tikslas įvertinti kas jau nuveikta, įgyvendinant komisijos 2017 e, veiklos programą E, visada kalbame apie ateitį, apie tai, ko tikimės ir nekalbame apie tai, kas jau pasiekta ir nuveikta. E, iš tikrųjų dar lieka nemažai darbų, kuriuos reikia e, atlikti, kad priartėtume prie tikslų transporto politikos srityje. Nes visi šio komiteto nariai nori, kad transporto sektorius būtų patikimas, veiksmingas, prieinamas finansinių požiūrių E, tai yra, jis vaidina svarbę, svarbu vaidmenį Europos piliečių gyvenime ir tai aktualu ypač atsižvelgiant į tai, kad vyksta skaitmeninė revoliucija ir siekiame už, užtikrinti e, pasaulinį susietumą ir transporto srityje. Taigi, kokie klausimai e, yra svarbiausi - išlaikyti darbo vietas, jas kurti ir pasirūpinti aplinką. Aplinkosaugos klausimai, e, klimato kaita yra tarp svarbiausių ES prioritetų. Pone, komisijos narė, turite 10 minučių e, savo pasisakymui, po to vyks tikrai aktyvios diskusijos su transporto komitetu komiteto nariais. Šį kartą šiek tiek pakeitėme e, mūsų darbo metodą. Po to, kai išklausysime komisijos nariais pasisakymo, koordinatoriai turės penkias minutės dinamiškoms diskusijoms. Ir tik penkias minutės, aš būsiu negailestinga. Per tas penkias minutės e, koordinatoriai kalbėsis su ponia Bults. Klausimų atsakymų raundas. O paskui e, bus galimybė pasisakyti kitiems komiteto nariams e, po 2-3 minutės. Bet kokia atveju, ponia Bults, tai, kad dviejų institucijų atstovės šį kartą yra moteris, kurios sugeba sėkmingai bendradarbiauti, gyvendinant mums tikrai prioritetinius priorite, projektus, e, skirdamos visą reikalingą jiems energiją. Na, būtent dėl to taip džiaugiuosi matydama jūs šiandien mūsų komitete ir suteikiu žodį jums. Prašau. Merci beaucoup, Madame Cher, dear Karima. Ačiū, gerbiama vicepirmininkė, gerbiami Tran komiteto nariai, ponės ir ponai atrodo, kad yra svečių. Man labai malonu atvykti dar kartą, susitikti su jumis ir aptarti du labai svarbius aspektus. Pirmiausia, aš norėčiau pateikti komisijos veiklos programos įgyvendinimo apžvalgą, programos 17 metams. Ir taip pat aš norėčiau pažvelgti į ateitį ir pristatyti jums numatytus darbus 18 metais. Taigi iš karto pereikime prie darbo, kadangi turime daug ką aptarti. Pirmiausia, aš norėčiau paminėti mobilumą užtikrinančių dokumentų rinkinį. 17 metais iš tikrųjų bus mobilumo teisės rinkinio metai. Ir plenarnėje sesijoje, kitoje plenarnėje sesijoje bus aptariama šitas rinkinys. Aš tiesiog birželio 19 dieną pristatysiu šitą dokumentų rinkinį, o šiandien norėčiau tik tai informuoti, kokia situacija dabar. Šitas dokumentų rinkinys buvo nedidelis, tai buvo kelių dokumentų rinkinys ir dabar reikia išplėsti jį įtraukiant papildomas sąsajas. Komisija tiesiog norėtų pasiekti proveržio ir pasiekti, kad transporto sistemos būtų integruotos. Mobilumo Dokumentų rinkinys apims visus kelių transporto teisės aktus ir taip pat nustatys naujus normatyvus CO2 emisijoms iš sunkvežimių. Gegužės 31 dieną bus pateiktas vienas rinkinio elementas, o po to metų pabaigoje ir kitas. Mums labai svarbu, kad šitas dokumentų rinkinys būtų subalansuotas, apriepiant socialinės, aplinkosauginės, skaitmeninės ir vidaus rinkos nuostatas. Ir labai svarbu, kad būtų mažinama administracinė našta ir kad būtų kuo geriau įgyveninamos nuostatos. Tai sutinka su rezoliucija, kurią jūs komitete priėmėte prieš keletą savaičių. Tačiau man reikalinga jūsų parama darant spaudimą valstybėms narėms, kad jos taip pat norėtų atvirai aptarinėti visus klausimus ir kad įgyvenintų nuostatas po to, kai jos bus priimtos. Jūs visi žinote, kad šitie pasiūlymai labai svarbus politiškai. Bus labai svarbu bendradarbiauti ir siekti priimti šiuos e, dokumentus mano kadencijos metu. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu užtikrinti, kad tinkamai veiktų vidaus rinka. Tiesiog aš tikiuosi, kad jūs prioritetinę dėmesį skirsite šitoms temoms ir tiesiog mes turime suderinti savo veiksmus, kad galėtume viską nuveikti per numatytą laikotarpį. Kelių sauga iš tikrųjų tai yra kitas labai svarbus klausimas ir šios temos veiklos rezultatai buvo pristatyti Valetoje kovo mėnesį susitikime, kuriame dalyvavo ir jūsų e, pirmininkė. Ir buvo konstatuota, kad sumažėjo 2 procentais e, e, aukų skaičius kelių katastrofų metu. Tačiau apie skaičių žinoma nors ir kalbėti neverta, bet reikia juos paminėti. Pavyzdžiui, 25 500 žmonių žuvo automobilių avarijose ES keliuose. 600 mažiau negu 2016 metais. 15 metais tai žinoma drąsinantis skaičius, tačiau to nepakanka. 135 tūkstančiai žmonių buvo rimtai sužaloti automobilių avarijų metu Europos keliuose. Vasario pirmąją dieną mes prieimėme pasiūlymą dėl direktyvos numatančios profesionalių vairuotojų mokymą ir profesinę kvalifikaciją. Šią direktyvą siekiama nustatyti profesinius standartus vairuotojams. Tai labai svarbu, kadangi 10 procentų tų avarijų kaltininkų yra vairuotojai sunkvežimių vairuotojai ir 80-70 procentų aukų tenka būtent sunkvežimiams. Todėl taryba jau išnagrinėjo pirmojų svarstymų šitą pasiūlymą, tiesiog dirbo konstruktyviai ir mes džiaugiamės tuo ir džiaugiamės, galim bendradarbiauti su parlamentu ir pranešėjų Lundgren ir tikimės, kad artimiausių metų mes priimsime šią labai svarbų teisės aktą. Žinoma, TREN skirs ir toliau ypatingą dėmesį kelių saugumui. Kitas klausimas yra aviacija. 17 metai. Perinant nuo kelių link aviacijos, reikia pasakyti, kad mes renkėme tais pat teisėkuros aktų pasiūlymą dėl junglumo oro transporto srityje ir šitas pasiūlymas bus pateiktas birželio 7 dieną. Ten yra numatytos rekomendacijos e, e, ir atsakomybė bei kontrolės nuostatos ir taip pat bus siekiama užtikrinti pakankamai e, skaidrę, skaidrų konkurenc, konkurenciją šioje oro transporto srityje. Taigi parlamentas pagėdavo, kad ES būtų priimta labai veiksminga priemonė, kad būtų reglamentuojami skrydžiai iš trečiųjų šalių ir kad būtų sudarytos vienodos sąžiningos konkurencijos sąlygos. Aš taip pat tikiuosi atvirų diskusijų parlamente, TRAN komitete ir taip pat nacionaliniu lygmeniu. Aš taip pat norėčiau pakalbėti ir apie oro aviacijos saugą šitas naujas saugos reglamentas padės mūsų sistemą padaryti veiksmingą ir efektyvę. Ir todėl aš norėčiau pasiūlyti jums žengti dar vieną žingsnį ir pasiekti, kad šitas reglamentas būtų priimtas artimiausių metų, kadangi mes kalbame Europos, apie Europos aviacijos sektoriaus konkurencingumą. Taigi įdėkite visas savo pastangas sprendžiant šitą klausimą. 17 klausimai ir geležinkeliai. Jeigu grįžtume prie geležinkelių, tai reikėtų kad, pasakyti, kad dabartinių teisės aktų tinkamas įgyvenimas yra svarbiausias mūsų prioritetas šiems ir kitiems metams recast direktyvos ir ketvirto geležinkelių transporto dokumentų rinkinio tinkamas įgyvendinimas yra labai svarbi prielaida atveriant rinkas iki 19 metų. Dabar labai svarbu priimti įgyvenamosius teisės aktus, numatančius e, keleivių teises ir taip pat e, užtikrinti kuo geresnę pusiausvyrą pasirašant sutartis viešoje, viešųjų paslaugų srityje. Norėčiau pakalbėti apie geležinkelių transporto keleivių teisės. Norėčiau patvirtinti, kad komisija dabar planuoja priimti savo pasiūlymą, pateikti pasiūlymą dėl keleivių teisių iki šios vasaros. Yra dabartinėme veikiančiame reglamente numatyta pakankamai uh, daug išlygų, nėra pakankamai teisinio aiškumo, todėl komisija norėtų patiksinti dabartinės nuostatas. Jis siekia patikslinti susieto bilieto mm, koncepciją ir taip pat numato tam tikras prievolės bilietų pardavėjams ir šitos nuostatos turėtų būti suderintos su kitais teisės aktais. Jūrų transporto srityje 17 metai kaip tik buvo jūrų transporto metai. Mes e, e, bendradabiaujame su suinteresuotomis šalimis, mes įvertiname kylančius iššūkius ir kartu aptarėme mūsų politikos matmenis. 2018 metais mes esame numatę pateikti teisėkuros aktų pasiūlymą. Šiais metais mes pateiksime jūrų uostų prieimimo paslaugų teikimo direktyvos peržiūrą. Mes norėtume peržiūrėti jūrų transporto sferą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat norėtume dar kartą įvertinti reglamentą dėl vežėjų atsakomybės ir taip pat įvertinti refit teisės aktą dėl jūrų transporto įgulų mokymų ir profesinės kvalifikacijos. Taip pat esame numatę e, peržiūrėti sertifikatus susijusius su uh, vėliavos valstybės atsakomybę, taip pat uostų kontrolę ir taip pat kitus reikalavimus. Komisija tikisi ir šioje srityje bendradarbiauti su parlamentu ir taryba ir siekti sėkmingo triloko. CO2 mažinimas. Transportas turi patenkinti lūkesčius ir poreikius, tačiau šioje srityje mums reikalinga daugiau tvarumo. Mes norėtume, kad transportas vyktų energetiškai e, net neimliai energetikos, energijos požiūrių ir mes taip pat esame numatę e, mažą anglės, e, anglių teršalų mobilumo strategiją. Labai svarbu įgyvendinti nacionalinės politikos matmenis ir šių metų antrajame pusmetyje mes pasiūlysime, kaip reikėtų skatinti alternatyvius transporto priemonės variklius ir kaip reikėtų įgyvendinti viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas, kadangi viešieji pirkimai galėtų būti labai svarbi priemonė suderinant įvairias transporto rūšis ir taip pat užtikrinti intermodalų transportą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie daugiametinę finansinę programą. Man buvo pasakyta, kad aš galėsiu kalbėti 15 minučių, bet jeigu norite, staptelėsiu dabar. Teskite. Transporto srityje finansavimas yra labai svarbus ir todėl investicijos į infrastruktūrą yra nurodytos kaip Junkerio plano viena iš prioritetinių dalių. Galvojant apie kitą finansinę programą, kuri bus e, pradedama renkti 17 metais. Reikėtų pasakyti, kad mes pasiūlymus parengsime 18 metais. Labai svarbu komisijai vykdyti orientacinės diskusijas dėl ES finansavimo iki 25 metų. Ir birželio 28 dieną bus parengta baltoji knyga, kurios uždavinys tiesiog įvertinti CEF mm, veiklą ir jau dabar galima konstatuoti, kad 37 milijardai eurų buvo surasta ir 20 milijardų taip pat numatyta kaip projektų finansavimo suma. Tačiau 740 milijardų reikia apskritai siekiant sukurti ten tai tinklus ir iki 300 metų, tačiau tai galima padaryti tik tai susijęjant e, viešąjį ir privatų kapitalą ir todėl Europos investicijų planas galėtų būti mums modeliu. 36 operacijos e, pareikalavo 15 milijardų realių investicijų. Iš tikrųjų, tai yra puikus pasiekimas. Ir Transporto rūšių susijimo pasiūlymas buvo pristatytas ir dabar pažvelgsiu į darbo programą 18 metais. Iš tikrųjų, ypatingą dėmesį skiriame multimodalumui. 18 metai būtent yra multimodalumo metai, labai svarbu susijęti transporto, įvairiausias transporto rūšis. Mes e, e, pasiūlysime įvairiausių uh, teisės aktų susijusių su jūrų transporto pasirengimu prisimti iššūkius, taip pat peržiūrėsime e, ataskaitų formalumų reikalavimus ir taip pat e, mes e, ypatingą dėmesį kreipsime taip vadinamą European Single Window Taip pat labai svarbu bus išspręsti problemas susijusias su vėliavos valstybės uostuose atliekama kontrolė. Taip pat reikės dar kartą grįžti prie refit e, direktyvos. Taip pat šiltnamio dujų sukeliamų emisijų e, mažinimo klausimas yra labai svarbus. Bus parengta atitinkama emisijų mažinimo strategija 18 metų pavasarį. Kelių saugumo konferencijos Malta išvadomis vadovaujantis mes esame numatę parengti naują kelių saugos politiką. Iš tikrųjų matome, kad 17-18 metais kilo pakankamai daug iššūkių. Jūs puikiai atpažįstate, ko gero, mano kalboje, mano pasisakymė ir pakankamai daug jūsų suformuluotų reikalavimų, į kuriuos mes atsižvelgėme. Žinoma, mes visada atsižvelgsime į Europos vidaus rinkos bendros Europos transporto erdvės reikalavimus. Merci beaucoup. Labai ačiū, e, gerbiamoji komisarė. O dabar, e, nieko nelaukdami, pradėsime diskusijas supratote, kokį metodą taikysime. Taigi jums suteikiamos penkios minutės po jų, išjungsiu jūsų mikrofoną. Ir kuo trumpesnis bus jūsų klausimas, tuo daugiau laiko komisariai liks. Ponas Vilmen Deka. Pone Vilmen Deka. Ačiū, gerb... Ačiū gerbiama pirmininkė. Man didelė garbė. Šiandieną. E, dalyvauti tokiuose diskusijose su ponia Bulš. Pirmiausia, noriu paklausti, ar judumo paketas įsigalios laiku. Ir taip vėluojama. Aišku, įdomu iš komisarės išgirsti apie tai, kas yra daroma, ko reikalaujama iš valstybių narių, tačiau klausimas, ar suspėsime laiku. Suprantu, kad dar netlikti visi poveikio vertinimai reikia geresnio reglamentavimo vertinimą atlikti, kurį inicijavo ponas Timermanas, taigi ir suspėsime. Atsakymas. Visų pirma, tikiuosi, kad visi pripažįstame, kad reikia. Tas laikas, kurį sugaišome naujam paketui parengti, niekur nedingo, jis buvo panaudotas veiksmingai, naudojomės dalyvavimo metodu, kad surinktume uh, įnašą iš visų suinteresuotųjų šalių. Taigi tiesiai šviesiai pasakysiu, kad manau, kad suspėsime, mes nevėluojame, pasir, e, pasirinkome tinkamą tvarkaraštį ir nuo jo nenukrypome. Galiu tik pavyzdžiais parodyti, kad visų pirma e, konsultavome su visomis suinteresuotomis šalimis, e, išnagrinėjome potencialių priemonių poveikį, be kita ko taryba pirmininkaujančioji šalis, būsimos pirmininkaujančios šalis Estija, Bulgarija ir Austrija Taip pat patikino, kad pritarė mums, mūsų pasirinktai krypčiai ir dabar jau bandoma spręsti, kokia pirmininkaujančioji šalis ateityje, kokį judumo paketo elementą nagrinės, e, siekiama tam tikrų patikinimų. Aš tikiuosi, kad galime jumis pasitikėti. E, komisija daro, ką yra įsipareigojusi. E, taryba yra pažadėjusi laikytis įsipareigojimų, tikimės to paties iš parlamento. Labai ačiū. Antrasis klausimas. Šiuo metu jaučiamas tam tikras nepasitikėjimas dėl socialinės dalies. E, nutekinta tam tikra informacija, e, pirminiai dokumentai, e, projektai ir profsąjungos bei kai kurios kitos grupės ne visiškai patenkintos tuo, kas siūloma. Žinau, kad su profsąjungomis deratės dėl socialinio skyriaus. Noriu paklausti, kuria linkme judama ir ar bus bandoma nugesinti tas baimės. Dėja, turiu Jums pritarti ir pasakyti, kad mane nustebino tokia situacija irgi, dėl to, kad visada esame atviri, kalbame su prelegentais, kurie suinteresuoti su mumis kalbėtis įvairiais klausimais, įskaitant ir tą jautrų jį socialinį klausimą. Mane neramina tai, kad e, kai kurios šalis skleidžia gandus, kurie yra nepagristi ir atskleidžia vieną ar kitą paketo dalį. Kai pirmą kartą pamačiau tuos bukletus, kuriuos platino profsąjungos, paprašiau galimybę susitikti su jų atstovais, susitikome netoli Berlemont pastato ir kalbėjausi aiškiai su profsąjungomis ir iš septynių iškeltų klausimų šeši visiškai atsakyti pakete dėl vieno galbūt teks dėrėtis, bet dėl šešių vizija yra. Aišku, šimtoprocentinio sutarimo turbūt nėra, bet ponui Artuk pirmosios kadencijos metu pažadėjau, kad sistemingai spręsime paketo klausimus ir kitus klausimus, taigi visus jūs norėčiau pakviesti neskleisti gandų kadangi sukurti gandai galbūt išplaukia iš to, kas buvo pasakyta konsultacijų su visuomenė metu, kai kalbėtasi ir su kitais e, suinteresuotaisiais asmenimis. Bet negalima sakyti, kad, e, kad, e, kad mes e, šios klausimus atidedame ir nesprendžiame. Aš manau, kad po poros dienų turėsite didesnį aiškumą aišku, geriau e, du geri klausimai ir du geri atsakymai e, nei daug klausimų ir be atsakymų. Aš manau, kad reikia kalbėti apie dvišalius susitarimus. Kol kas e, viskas gerai, ASEAN, Armenijos susiti, susitarimai, dvišaliai susitarimai juda į priekį, tas pas pasakytina apie Emiratus. Uh, Mes skatintume jūs dabar pradėti naujas dėrybas ir siekti gerų rezultatų. Labai ačiū. Beveik laikėtės pasisakymų skirto laiko. Ponas Izmail Artu. Ačiū. Gerbiama komisarė, sveika atvykusi į mūsų komitetą iš karto prie reikalo. Aš pateiksiu tris konkrečius klausimus, tikėdamasis, kad jūs juos atsakysite. Pirmiausia, tai ne jūsų atsakomybės sritis, bet vis dėlto akivaizdu, kad aukštame komisijos veiklos lygmenyje transporto tema nevaidina tokio didelio vaidmens. Visada yra pristatoma transportas kaip svarbi tema, tačiau jeigu pažvelgtume į komisijos veiklos programą, tai bent jau man atrodo, kad judumas paminėtas tik tai vieną kartą. Ir tai kaip šalutinis terminas, kalbant apie mažą anglį judumą. Pavyzdžiui, ankstesnėje kadencijoje mes parengėme direktyvą dėl švarios energijos gamybos ir komisija turėjo išreikalauti iš valstybių narių iki metų pabaigos nacionalinius veiksmų planus. Atrodo, mano žiniomis tik 17 valstybių pateikė informaciją. Norėčiau paklausti, kas konkrečiai, kokios valstybės neparengė programų ir ką komisija, šiuo atveju jūs konkrečiai ketinate daryti, kad valstybės narės vykdytų šitą savo pareigą. For... Labai ačiū už klausimus. Visų pirma, leiskite įnešti vieną korekciją. Transporto vaidmuo 2015-2016 programoje galbūt nepakankamai vertintas, bet naujoje programoje jau jam yra skirta daugiau dėmesio. Negaliu pasakyti, kad jis taip eliminuojamas, ne, atsižvelgiama į jo svarbą, minimos iniciatyvos bendroje rinkoje, pasaulio rinkoje ir taip toliau. Jūs galiu informuoti, kad transportas yra, sudaro 21 procentą E, pas, e, eksportuojama iš ES paslaugų ir 25 procentų, atsiprašau, prekių ir 25 procentų paslaugų. O kai dėl alternatyvių energijos šaltinių, tai jūs teisūs. Valstybės narės vėluoja. Aš asmeniškai laišku kreipiausi į valstybės narės su laišku. 19 valstybių įsipareigojimų laikosi, įsipareigojimus įgyvendino, o su kitomis valstybėmis pareigomis pradėjome pažeidimų nagrinėjimo procedūrą. Esu įsitikinusi, kad iki vasaros mes jau gausime visų valstybių narių planus ir įsiaiškinsime, ar valstybės narės ketina laikytis įsipareigojimų ar ne. Į, į esamą atitinkamo atotrukio ieškosime būdų, kaip jį galime sumažinti. Norėčiau konkrečiai dar kartą paklausti, kokios naujos valstybės narės iki šiol nepateikė savo programų. Ne visas atsimenu, tačiau galėsiu pateikti jums sąrašą. Gerai, tinka. Kolega Vande Kamp kalbėjo apie kelių dokumentų rinkinį ir išryškino socialinį aspektą. ES yra daug problemų. Tiesiog matome, kokia infrastruktūra, kaip, kas yra parkavimo aikštelės, žinome, kaip gyvena ir dirba tolimųjų reisų vairuotojai, tačiau ir toliau nepalieka mūsų viltis, kad būtų išsaugotas, bus sukurta tam tikra struktūra, kuri užtikrintų, kad nebūtų vykdomas socialinis dempingas, kad vyktų atvira sąžininga konkurencija ir kad įgyveninant šios ryties nuostatas iš tikrųjų būtų pasiekta pažangos. Ar jūs turite kokią nors minčių šiuo klausimu? Taip, dėkuoju. Na, paaiškinsiu taisyklės. E, siekiame taisyklės supaprastinti, kad jas būtų galima lengvai gyvendinti. Na, aš manau, kad jūs darote užuominą į tam tikrą europinę instituciją. Na, mes čia laikėmės parlamento rekomendacijų. Jūsų kolegos mano, kad e, reikia pirmiausia pasižiūrėti, ar valstybės narės gali sėkmingai tas taisyklės įgyvendinti. Ir jeigu e, atsiras poreikis europinių lygmenių tą gyvendimą užtikrinti, tai mes tai ir darysime dabar e, analizuojame, kaip įgyvendinamas ES teisinas ne tik socialinėje srityje, bet ir anglės dvideginio naud... išmetimo ir anglės mažinimo prasme, bet jeigu matysime, kad čia reikia europinės priežiūros, tokį pasiūlymą teiksime. Ačiū. Tai Ačiū, toliau žodis poniai Foster. Ačiū, pirmininkė. E, komisarė, malonu Jūs čia pasveikinti. Ačiū už programos pristatymą. Pirmasis aspektas kurį norėčiau pažymėti, tai pasidžiaugti tuo, kad, kaip jūs sakėte, jūsų pasiūlymas sumažins biurokratiją bei užtikrins, kad valstybės įgyvendintų jau galiojančias taisyklės. Mes nepalaikome siūlymų priimti papildomų teisės aktų, nes jau galiojantis teisės aktai nėra įgyvendinami ir taip e, atsiranda vis daugiau teisės aktų, kurie niekur nėra įgyvendinami susirūpinimo gaida dėl CO2 reikalavimų e, vilkikams. Tai labai svarbus klausimas, nes transporto komitetas įgyvendina. Transporto klausimų darbo atvarkė yra ir aplinkosaugos bei užimtumo komitetai, bet dažnai, dažnai susiję klausimai sprendžiami tuose komitetuose. Manau, kad mums svarbiausia skirti dėmesį transporto sektoriui ir, ir tam, kas vyksta transporto sektoriuje saugumas keliuose visada išlieka svarbių klausimų, valstybės narės privalomtis daugiau veiksmų. Ir prieš perdama prie klausimo trumpai norėčiau pasakyti štai ką. Būtų naudinga, jei visos valstybės narys uždraustų vairuotojams kal... naudoti mobiliuosius telefonus vairuodant, nes žmonės e, siuntinė žinutės, e, kalba telefonais vairuodami ir e, dėl to labai padidėja avarijų rizika ir skaičius. Geležinkeliai. E, vientiso bileto klausimas. Tas klausimas e, yra darbo trakė jau daugelį metų, tačiau menkai pasistumėjome. Aviacijos ir geležinkelio sektorių bandome susijęti jau daugelį metų. Traukinio biletą E, galima nusipirkti internetu ir keliauti traukiniu per visą Europą. Tačiau, kalbant apie krovinių sektorių, daugybė įmonių Europoje dar nėra pasirengę, nežiūrint tai, kad dabar 21 amžius, jie nėra pasirengę atsižvelgti į vartotojų interesus. Ir tos įmonės nenori pasirinkti e, pažangiausio E, sprendimo užtikrinti vartotojams galimybę nusipirkti e, kelių etapų biletą internete. Noriu paklausti, kaip komisija ruošiasi toliau elgtis, nes tai susijęs su protekcionizmu o ir mes manome, kad tai nėra geras dalykas. Jei pamiršiu kurį nors klausimą, pagelbėkite man. Uh, E, daugiarūšio transporto biletas. Apie tai klausimas buvo, ar ne? Žinau, e, kokios problemos egzistuoja, kurias jūs minėjote, ir todėl jau pusantrų metų dirbu, kad parengtume tikrai rimtą struktūrą, domenų architektūrą transporto sektoriuje turime apsispręsti, kaip imti šio klausimo, nes tai aktualiausia su įvairia rūšių judumu susijęs klausimas, įvairia rūšio judumo aplinka. Manau, kad kitais metais pateiksime tikrai e, rimtos informacijos po susitikimus su suinteresuotomis šalimis, diskusijomis ir apsispręsime, ar renkame standartizuotą požiūrį, ar reikia teisėkuros iniciatyvų, ar reikia paskatinti suinteresuotas šalis daugiau bendradarbiauti. Tikiuosi, kad susilauksime ir jūsų paramos šiuo klausimu. Daugiau dar porą komentarų dėl poros sričių. Jūs kalbėjote apie pasiūlymus jūrų srityje, jūrų laivybos srityje. Mes žinoma lauksime tų pasiūlymų. Mes tikrai nenorime, kad būtų dubliavimasis, kad Europos, nes Europos jūrų teisės jūrų laivybos sektorius turi atitikti tarptautinės, tarptautinių organizacijų standartus. Kaip žinote, dabar darbas vyksta gerai, ypač saugumo užtikrinimo klausimų. Todėl tikrai lauksime kitų dviejų jūsų pasiūlymų dėl jūrų kelių. Ir dėl aviacijos. Ironiška, kad kalbame apie trečiąjį ES-JAF e, atviros erdvės susitarimą, tačiau dar nesame išsprendę oro erdvės nusavybės ir kontrolės klausimų dėl P, e, PSO. P, pirmininkė, jūs turite baigti, ponė Foster. Tikiuosi sutiksite, kad Turime įgyvendinti sustabd... laikrodžio sustabdymo e, projektą, kad pasipriešintume, užkirstume kelią tol... tolimai taršai ateityje. E, nėra laiko atsakymui, kaip suprantu, bet birželio septintosios gairės tikrai atsakysiu daugelį jūsų klausimų. Pone Teliška, žodis jums. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, pradėsiu nuo poros por, e, naivių ir paprastų klausimų. Judumo teisės rinkinys. E, ar tai yra skirtingų laikų pas, pasirodę pasiūlymai, ar juos kažkokia bendra logika, vidinė logika. Tai vidinė logika, jos jungia vidinė logika, e, mes viską tie, teikiame bendro kontekst, turėdami omeny bendrą kontekstą, dar porą pasiūlymų pasirodys šiais metais, o kiti e, pasiūlymai pasirodys kitais metais. Teisingai suprantu, kad jau dabar šiame etape atšalyti tai, kad jūs su socialiniais, aplinkos sauginiais aspektais, skaitmeninimu vidaus rinkoje. Ar galima būtų teikti, kad jūsų kolegos, kiti komisijos nariai atsakingi už šį sektorių, su jumis dirba, pritarė jums? Uh, Taip, iš tikrųjų taip. Tuomet, ar sutinkate su manim, kad tam, kad pasiektume pagidaujamo rezultato, mes, parlamentas bei taryba, turėtų laikytis e, požiūrio, vienodo požiūrio į šį pasiūlymų rinkinį. Taip, kitaip sakant, jeigu to požiūrio nebus, pagidavimo rezultato nepasieksime. Ar ne taip? čia norėčiau mm, šiek tiek pakalbėti. Žinome, kad kai kurių pasiūlymų gyvendinimas bus spartesnis, kitų užtruks, bet jeigu bendradarbiausime, tikiuosi, kad jie visi bus įgyvendinti man dirbant komisijoje. Tačiau jeigu tai bus, jeigu jis pristatomas kaip pasiūlymų rinkinys, jis turėtų būti ir įgyvendinamas kaip vienas rinkinys nes tuomet bus daugiau garantijų, kad pasieksime pagidaujamą rezultato. Toliau turiu klausimą dėl aviacijos. 868 įpėdinis. Jūs pristatėte trumpai, ko tikėtis, bet gal galite pristatyti filosofinį požiūrį ir koks yra E, darbo pasidalėjimas skiriamas 868 įpėdiniui ir dvišalėms susitarimams. 868 yra tiesiog dar vienas įrankis, kuriuo naudojamės e, siekdami sėkmingų dėrybų. Naujo 86 e, aštuoni pasiūlymo esminis bruožas tai yra, kad jis geriau pritaikytas aviacijos sektoriui. Norime, kad tai, tas pasiūlymas atitiktų specifinius aviacijos sektoriaus aspektus. Pagal naują jį pasiūlymą visi skundo etapai yra labai aiškiai išdėstyti yra įtvirtinamas etapinis požiūris, kur, kurį galės pritaikyti visi, kad e, pasiektų pagidaujamą rezultato pateikus skundą. E, dėja, dar nei vienas skundas nebuvo pateiktas pagal 868 procedūrą, nežiūrint visų paskelbtų pranešimų, nežiūrint visų sunkumų, dar nesulaukėme nei vieno skundo. Kreipėmės į suinteresuotus šalių atstovus ir paklausėme, kodėl taip yra. Jie atsakė, kad tas, e, ta priemonė netinka e, iškeltam tikslui siekti. Todėl tikimės, kad naujas e, įrankis bus naudingesnis, patogesnis naudoti ir kaip paaiškės, kad kas nors negerai aviacijos sektorijoje bus galima jo pasinaudoti. Ačiū, būtent tokio atsakymo ir tikėjausi, e, abipusiško papildomumo siekiant bendro rezultato. Dar vienas klausimas apie integruotą bilietų sistemą. Nežiūrint to, kad svarbiausia, tarkim, standartizacija arba e, stingantis teisės aktai, Jackie Foster jau apie tai kalbėjo, ar galime tikėtis, kad jūsų kadencijos metu pasirodys reikalingi pasiūlymai, kad integruota bilietų uždavimo sistema iš tikrųjų pradėtų veikti? Iš keleivių teisių perspektyvos taip. Galiausiai, ar galima ko nors tikėtis aviacijoje dėl susietumo indekso, galbūt vykdomas pilotinis projektas dėl susietumo indekso yra, čia padės, užduokite man šį klausimą rudenį. Mes dirbame, bet kol kas negaliu pasakyti tikslių datų Pone pirmininkė, aš tada turiu 30 sekundžių, kurias rezervuoju rudeniui. Gerai, ačiū. E, Žodis, tai ačiū ponė Telička, tada toliau ponė Kilonen. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos, komisarė. Pirmiausia, norėčiau pat kalbėti apie aviaciją, pateikti klausimą norėčiau paklausti, ar bus sprendžiami uostų apmokinimo klausimai, kai kalbame apie aviacijos verslą, tai yra svarbus aspektas. Žvelgdami į rudenį, galvodami apie alternatyvų kurą, turėtume prisiminti, kad praėjusią savaitę vyko du seminarai ir manęs nestebintų, nebūtų stebinę, bet mane nustebino informacija, kad kad mes neturime pakankamai informacijos ir mes taip pat nesikeičiame technologijomis ir gerąją praktiką. Čia... Kind of... Ir todėl mes tiesiog atliekame tuos pačius e, tyrimus, renkame informaciją, tą pačią informaciją skirtingose valstybėse, tačiau šitie projektai yra finansuojami iš ES biudžeto. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų keistis informaciją technologinėmis žiniomis, ypač jūrų transporto srityje, bet to ir oro transporto ir kelių transporto srityje ir taip pat reikėtų išmintingiau leisti ES lėšas, nes jų sakome, kad niekad nepakankama, nepakanka, tačiau mes kartais netinkamai šitas lėšas e, panaudojame. Ir aš norėčiau jums įteikti dovanėlę, tai yra negerimas vanduo, bet tai yra up about greener fleets and greener climate-friendly actions. And I think... Tai yra surinktas iš nuotekų vanduo ir mes tiesiog norėtume tuo pasakyti komisijai, kad jums labai tiksliai reikėtų pasidomėti kur link nukreipiamos ES lėšos. Mes nenorėtume, kad tokie dalykai, tokia tarša pasklistų po mūsų uh, vandenis. Oro uostų rinkliavos. Iš tikrųjų, tai įeina į mūsų strategijos apmąstymus, aviacijos strategijos apmąstymus. Dabar vyksta konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Po kelių savaičių mes aptarinėsime būtent šitą temą. Tačiau kol kas negaliu tiksliai pasakyti, kokią formą mes pateiksime šitą, šitas nuostatas. Iš tikrųjų, tai įeina į mūsų konsultacijų temą ir įeina į mūsų strategijos apriepti dėl finansuojamų tų pačių projektų skirtingose valstybėse narėse ir dėl informacijos mainų. Iš tikrųjų, tai didelė problema visai ES, mes turime geriau koordinuoti savo veiksmus, kadangi mes šitam klausimui komisijoje tikrai skirime daug dėmesio, kita vertus reikėtų pasistengti pasinaudoti patirtimi, leidžiančia finansuoti vieną e, projektą. Ir kai galvojame apie aviaciją, tai reikėtų pasakyti, kad šita finansavimo priemonė yra labai naudinga, naudinga skatinti universitetinius tyrimus, mokslinius tyrimus ir iš tikrųjų inovacijų veikla turėtų būti vieninga ES lygmeniu dėl žaliojo laivyno. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad šita komisija yra mm, labai daug pastangų numačiusi skirti transporto žalinimui ir komisija ir toliau teikia uh, savo pasiūlymus, suprasdama, kad šita diskusija turėtų vykti ir taip pat tarptautinės jūrų organizacijos kontekste. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. La parole... Ačiū komisariai. O dabar kalbės kolega Jakob. Thank you, Chair, Commissioner. Ačiū komisarė pasaulyje po Paryžiaus susitarimo mes turime siekti, kad transporto srityje būtų sudarytos vienodos veiklos sąlygos, kol kas pirmedybė teikiama sausumos transportui, o mūsų gyventojai susiduria su kamščiais, tarša ir apskritai situacija tampa sudėtinga geležinkelių sektoriuje. Galvojant apie ES teisės aktus, numatančius e, rinkliavas už kelių infrastruktūros naudojimą, turėtų atsižvelgti į tai, kad yra pasirašytas e, Paryžiaus sustarimas. Kodėl ES lygmenį neharmonizuoti šios ryties, kad užtikrintume skaidrę e, konkurenciją, iš tikrųjų transporto srityje reikėtų ypatingą dėmesį skirti infrastruktūrai ir išorės kaštams. Dėkuoju už šitą klausimą, galbūt aš jį patikslinsiu. 14-20 metais yra numatyta ypatingos investicijas skirti e, geležinkeliams projektai dabar yra vertinami ir iš tikrųjų daugiausia finansavimų bus skiriama geležinkelio transportui, ypač nutiesiančias trūkstamas jungtis. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo įvertintas veiksmų planas ir todėl mes turime tesėti savo pažadus, kuriuos davime mūsų gyventojams dėl paslaugų teikimo, dėl rinkliavų ir mokesčių. Mes pateiksime pasiūlymus dėl pakeitimų 18 metais. Dabar mes atliekame išsamų e, įvairių transporto rūšių apmokestinimo sistemas kolega Krameris ypatingai domisi šiuo klausimu, jis daro mums spaudimą, tai darė ir praeisiais metais ir mes tikimės, kad mūsų tyrimas mums parodys tinkamą kryptį, kad pateiktume subalansuotą pasiūlymą ir užtikrintume vienodas veiklos sąlygas. Kelių rinkliavos. Šiuo klausimu Mes e, e, kalbame apie euro vinietę ir taip pat galvojame apie skaitmeninius sprendimus, įdėgiant rinkliavas už kelių naudojimą. Iš tikrųjų, kad valstybės narys, narės vadovautųsi principu, jog teršėjas moka ir kad būtų uh, numatomos rinkliavos už uh, taršą Ir labai svarbu, kad šitos rinkliavos būtų kuo mm, skaidresnės ir sažininkesnės. Tačiau komisija nereikalauja privalomųjų rinkliavų arba apmokesinimo. Ir jeigu valstybės pasirinktų tokį kelią, tai jos turėtų laikytis pasiūlyto europinio modelio ateityje. Dėkuoju. Dabar antras mano klausimas. Prieš keletą dešimtmečių, kai mano uh, tėvai buvo jauni, jie galėjo tiesiog lipti į traukinį, į mėgamąjį vagoną ir po paros pasiekti Paryžių. O dabar traukiniai yra atšaukiami vienas po kito ir todėl oro transportas yra vienintelis priimtas susiekimo būdas, ypač ilgesniais maršrutais. Kaip pakeisti šitą tendenciją? Na, Aš čia jūs nuvilsiu turbūt. Komisija neketina kištis į rinkos dinamiką, keisti rinkos tendencijų. Geras klausimas. Kodėl geležinkeliai taip stagnuoja, kodėl taip neplėtojami kaip kitos transporto priemonės, kurios modernizuojamos ir yra tobulinamos. Nedėstysiu priežasčių. Tiesiog komisija norėtų e, pasiekti subalansuotumo ir pastumėti geležinkelių sektorių e, tobulėjimo link, maž, mažinti e, CO2 išmetimus. Mes norėtumėm pakeisti maždaug 1100 įvairių europinių taisyklių europinėmis smul, e, trumpesnių taisyklių sąrašų ir padaryti geležinkelius konkurencingesniais, įvedant e, paslaugų liberalizavimą ir siekiant e, taikyti įtraukias modernes paslaugas. Čia išdėstyčiau daugybę priežasčių veiksnių, kodėl geležinkelių situacija yra tokia, kokia yra. Vienas iš tų veiksnių yra mokesčiai, investicijų trūkumas, nors e, dedame daug pastangų, kad to nebūtų, bet e, klausimai yra sprendžiami, galiu Jūs patikinti. Ačiū. Labai ačiū gerbiamoji pirmininkė. Pone Lungren, prašau. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie to, kad sunkiosios transporto priemonės, sunkvežimiai vis dažniau patenka į kelio eismo įvykius, avarijas. Galbūt tai yra dėl to, kad esama e, kabotažo teisės aktų trūkumų ar dėl to, kad tokie asmenys dirba e, prastom, turėdami prastas darbo sąlygas. Štai Švedijoje dažnai patikros metu nustatoma, kad, darbu, kad vairuotojai yra pavartoję alkoholio. Taip pat aptinkama daug padirbtų vairuotojų pažymėjimų. Noriu paklausti, ar komisija masto apie galimybę numatyti policijai būdus, kaip patikrinti e, vairuotojo dokumentų autentiškumą. Visų pirma, E, visiškai suvokėme, kokios yra sunkvežimių vairuotojų teisės. Pati susitikau su jų atstovais, kalbėjausi ir su kelių policijos institucijomis. E, aišku, nesugebėjau net vieno procento pamatyti to, kas iš tikrųjų vyksta. Tačiau gaila, kad daugeliu vairuotojų tenka dirbti tokiomis prastomis sąlygomis, neprofesionaliai nustatytomis klausimą nagrinėjame labai rimtai, sprendžiame kambotažo, darbo sąlygų klausimus, sprendžiame vieną iš problemiškiausių e, rinkoje vykstančių e, problemų, tai yra pašto dėžučių kompanijos. Taigi konsultuojame su valstybėmis narėmis, su interesuotomis šalimis rinkos taisyklių nekeičiame, nebandome atverti ar užverti rinkų, tačiau siūlysime e, praktiškiau taikomas taisyklės, nes to reikalauja rinka. Rinka nori taisyklių, kurias būtų lengva įgyvendinti ir prižiūrėti jų įgyvendinimą. Tai neatsiemai susiję su darbuotojų darbo sąlygomis. Um, polsio laiku ir atlyginimais tai neatsiemai susijęs su socialiniais rinkos klausimais, nes jie vienas kitą papildo, taigi turėtų būti sprendžiami draugė. Šiame etape e, galiu jūs informuoti, kad e, siekdami spręsti neteisėtų bendrovių įsisteigimo klausimus. Reikalaujame, kad registruodamosios bendrovės įrodytų, kad būtent registracijos valstybėje atliekama didžioji operacijų dalis, bet pasiūlymo smulkmenos išiškės vėliau. Na ir dar vienas papildomas klausimas. E, tie vairuotojai, kurie vartoja alkoholį ir paskui sėda prie vairo žino, kad valstybėse narėse e, suvartoto alkoholio kiekis leistinai, suvartoto alkoholio kiekis gali skirtis, tai yra didelė problema. Štai Švedijos vairuotoja e, Danijoje išgėrė daugiau, nes žinojo, kad Danijos uh, E, aukštutinės ribos yra aukštesnės, bet buvo sulaikyta e, jau įvažiavusi į Švediją ir nustatyta, kad yra, buvo išgerusi per daug. Taigi, ar siekiant išvengti tokių nesusipratimų nevertėtų suvienodinti aukštutinę leistiną alkoholio ribą? Jūs visiškai teisus. Valstybėse narėse taisyklės skiriasi. Uh, ir kol kas tai yra susiję su nacionalinė kompetencija, kuri ir nustato tam tikras ribas. Taigi e, mes sveikintintume galimybę e, judėti į priekį ir tokios taisyklės, bendros taisyklės galėtų patekti į e, kelių saugos paketą. Labai ačiū. Dabar perėsime prie koordinatorių, bet dėja e, nebeskirsime jums penkių minučių, dvi minutės. Prašyčiau sutrumpinti jūsų klausimus, bet paskui ponia komisarė galės atsakyti. Pradėsime nuo ponios Lukašenskos. Labai ačiū. Du klausimai komisariai. Pirmasis ar jūs teigiamai vertinate pasiūlymą, numatantį galimybę e, apie transporto sektorijoje dirbančius darbuotojus kalbėti darbuotojų, komunik... E, darbuotojų komandiravimo direktyvoje. Jei prieš tokią galimybę esate, kaip ketinate reglamentuoti e, kitose valstybėse dirbančių vairuotojų teises? E, ir antrasis klausimas, norėčiau, kad pateiktumėte e, nuoseklų išsamo atsakymą. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūrą dėl minimalių algų Vokietijoje. Kokiagi dabar situacija? Atrodo, kad pažangos nėra, kažkur tai klausimas atidėliojamas, ką komisija ketina daryti. Ačiū. E, pradžioj nuo paskutinio klausimo. E, pažeidimų nagrinėjimo procedūra pradėta prieš Vokietiją, Prancūziją ir Austriją. Dabar yra pateikti oficialūs pareiškimai šioms valstybėms, o stebint, kiek valstybių narių nori pradėti nacionalinį reglamentavimą, mes siūlome jau teisės aktų pataisas europiniu lygmeniu, kad būtų galima klausimą spręsti bendrai. E, pirmasis klausimas dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Ji taikoma visiems ūkio sektoriams, įskaitant ir e, transportą. E, tačiau E, kolegė komisarė Taisen ir aš rengėme leks specialis nuostatas asmenims dirbantiems transporto sektoriuje šios direktyvos ribose. Ačiū. E, Pone Anderson, žodis Jums. Dviems minutėms ačiū. Porą klausimų. Visų pirma, apie geležinkelius, bet ne tik. Pereimas prie geležinkelių buvo gera iniciatyva. E, tikimės, kad bus ir antras panašus pasiūlymas, tačiau turime žinoti, kokia yra tikrovė ir ko pasiekėme. E, daugeliu atveju tas pereimas prie geležinkelio neįvyko. E, nebuvo atsisakyta aplinkos saugai labiau žalingų transporto rūšių. E, noriu paklausti, ką darysite su judumo e, rinkinio kontekste, kad tai pripažintumėte. Taip pat apie krovinių pervežimą. Viskas čia vyksta atvirkščiai, nes 75 procentai krovinių dar pervežiami kitomis. E, priemonėmis, kitomis rūšimis netitinka, tai netitinka 2011 Baltosios knygos tikslų. Ar galima išsikelti e, tikslus krovinių pervežime ir susijęti tai su, pavyzdžiui, CEF finansavimu ir pereimo prie geležinkelių iniciatyvą? To baigsiu, bet dar vieną dalyką norėsiu pridurti trumpai rudenį pasirodys pasiūlymas dėl e, įvairia rūšio transporto. Ir noriu pasakyti, kad e, svarbu, kad geležinkeliuose pasiektume tikslų, svarbu nuvažiuoti iš taško A į tašką B, bet geležinkelių koridoriai turi būti logiškai nutiesti, kad viskas būtų įmanoma. Todėl dabar daugiausia dėmesio skiriame koridorių tiesimui ar bent jau jų užbaigimui, kad jie nebūtų suskaldyti. Mūsų koordinatoriai rengia tikrai rimtą pasiūlymą, kuris pasirodys rudenį po, su ponu Delund rengiame renginį skirtą naktiniams traukiniams. E, ilgų atstumų autobusų kelionės yra labai pigios turiu klausimą apie Uberį ir bendradarbiavimų grindžiamą ekonomiką. Imko komitete šį rytą patvirtintas pranešimas, kuriame nebuvo minėtos pavardės, bet išreikštas susirūpinimas dėl teisės aktų įgyvendinimo bendradarbiavimų grindžiamoje ekonomikoje. Ką jūsų direktoratas daro judumo rinkinio kontekste, ypač atsižvelgiant į tai, kad netrukus pasirodys Teisingumo teismo sprendimas dėl to, ar, tai, ar ta paslauga yra priskirtina transporto sektorių, ar tai yra transporto paslauga. Atsakymas, tai nėra judumo rinkinio dalis. Žaidžiame žaidimą. Dvi minutės, užduodate klausimą, kad e, komisarą galėtų atsakyti, nes kitaip visi daro kaip nori. Dviems, dvi, dvi minutės visiems. Pone Vandalinai, žodis jums. Ačiū. Turiu porą klausimų, komisariai. Visų pirma, apie parkavimo erdvę. Ar tai įtraukta į judumo pasiūlymų rinkinį? Daug girdėjome apie vairuotojus, kurie turi laukti automobilių parkavimo aikštelėse, kol pasistatys mašinas. Taip pat ten iškylančia rizika, nes į automobilius dažnai įsilaužia. Uh, Antras klausimas. Dabar galiojančiose e, kabotažo taisyklėse 70 procentų yra tarptautinės kelionės, 30 procentų vidinės vietoje vykdomos kelionės. Taip, o minimalus atlyginimas šalyje, per kurią vyksta kelionė, bus, ar bus pakeistas, pakeistos nuostatos tuo, tuo klausimu, ar bus įvestas galimybė mokėti atlyginimą e, tos šalies, iš kurios, kurioje vairuotojas dirba. Visų pirma, E, noriu pasakyti, kad bandame priminti visiems ministrams ir šalims, kad yra e, parkavimo aikštelėms skirtas finansavimas iš CEF, ypač, kad vilkikų vairuotojai nenaudo, nemiegotų, neprivalėtų, nebūtų verčiami miegoti savo transporto priemonėse, nes vairuotojai turi ilsėtis ir ilsėtis viešbučiuose. Uh, Tuo turi pasirūpinti darbdaviai. Valstybės narės turi pradėti mąstyti apie tai jau dabar ir pasirūpinti tuo, kad būtų saugaus e, parkavimo galimybė vilkikams. Bet, bet tai numatyta pagal CEF e, fondo finansavimą. Kabotažas. Kabotažo reikalavimai taisyklės taikomi tam vienai operacijai. Jos nėra pribotos laike Bet mes rengėmės patikti pasiūlymą, pagal kurį kabotažo taisyklės bus taip pat siejamos su laiko e, terminais. Ponas Kūn toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Ačiū, ponė komisarė, už šitą klausimų atsakymų raundą. Euro vinietė taip pat pagal kilometrus skaičiuojamas kelių mokestis. Viskas priklausys, žinoma, nuo to, kaip e, ta, tie duomenys bus įtraukti į sistemą. Taigi priklausomai nuo to, per kokias valstybės va, važiuoji, prisiperki viniečių, vinietės klyjuoji uh, e, už, e, ant uh, automobilio lango Galbūt reikėtų sukurti kokį nors konsorciumą, kuris apriektų, pavyzdžiui, Vokietijos, Austrijos kelių mokesčių rinkėjus, viniečių pardavėjus, kad būtų galima per sieną važiuoti be jokios kontrolės, neįsigydamas kokios nors vinietės arba į, į lipduko. Yes, uh, I share your vision. I... Pritariu jūsų vizijai. Uh, ir atsidavimui. Komisija parengs pasiūlymą, kuris numatys Europos e, skaitmeninius bendros erdvės sprendimus pervežimui keliais. Taip pat padidinsime pajėgumus ir bus numatyta tarp liaustybinių uh, tarp valstybinių operacijų galimybė. Jei vežėjai norės e, burtis draugien, jie turės tokią galimybę ir galės prašyti kofinansavimo, tačiau tuo tarpu norime, kad, kad ši iniciatyva būtų technologinių požiūrių neutrali ir nenorime versti rinktis vienos ar kitos technologijos. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš vėl grįšiu prie kelių. Uh, pasiūlymų rinkinio ir socialinių klausimų. E, keliuose miršta daug žmonių, tai susijęs su vairuotojus darbo sąlygomis, su jų saugumu. Jūs kalbėjote apie gandus, kurie yra nepagristi ir apie tai, kad E, mažėja e, polisui skiriamas per dvi savaitės vairuotojų laikas. Ar galite patvirtinti, kad e, jūs neteiksite pasiūlymų, tų pasiūlymų, apie kuriuos sklando gandai, taip pat aktualu profsąjungoms. Taip pat norėjau pažymėti, kad Europos profsąjungos e, balandžio mėnesio pradžioje e, padarė pareiškimą, e, ir vakarų ir rytų Europos atstovai drauge padarė tą pareiškimą. Ar jūs galite patik, patikinti, kad nebus įvestas mėnesinis privalomo polisio laikas, kad išliks nuostatos dėl dviejų savaičių? E, ta riba 44 valandos per savaitę nebus pakeista. Je suis pas sûr qu'avec cette proposition. Aš abejoju, ar šis pasiūlymas, būtent toks pasiūlymas, e, padės užtikrinti saugą keliuose. Pagalvokite apie poliso pobūdį ir kapo, koks kabotažas e, vykdomas. Džiaugiuosi tuo, kad tas socialinių e, pasiūlymų rinkinys jau pasirodo, bet kalbame apie aplinko, jeigu kalbame apie aplinkosauginius klausimus arba rinkos klausimus, e, saugumo klausimai, darbuotojų saugumo klausimai yra svarbiausia. Tai nesikeičia. Poilsio e, laikui numatyti reikalavimai nesikeičia. Išlikite atidus ir laikykitės pasisakymo laiko pribojimui. Pone Jūto. Labadiena, komisarė. Noriu pakalbėti apie 49 procentų apribojimą ne ES avialinijoms. 2016-aisiais komisijai buvo suteiktas mandatas Vokietijai ir Prancūzijai padarius ypač dėlį spaudimą dėrėti su Persų įlankos šalių avialinijomis ir apriboti jų dalyvavimą Europos avialinijų rinkoje. Ir, ir tai buvo padaryta dėl to, kad e, Persų įlankos šalių avialinijos vykdė nesažininga, ėmėsi nesažiningos konkurencijos, iš tai m, mm, baigėsi socialiniu dempingu bei e, darbo sąlygomis, kurios e, nepriimtinos Europos Sąjungoje matome, kad e, ne ES avialinijos griebėsi nesažininkos konkurencijos būtent e, tokiais metodais, kokius ką tik pristačiau. Todėl Europos avialinijos savo pačių darbuotojų atžvilgių vykdo socialinį dempingą ir uh, bando taip įveikti nesažininkos konkurencijos situaciją. Dabartinėse dėrybose komisija, kuriai, kaip prim, nečiau priminti, suteikti įgaliojimai ginti Europos oro erdvę, nėra ne, pasirengusi svarstyti ir galimybę keisti 49 procentų ribą, kad užsienio e, savininkai negali turėti daugiau nei 49 procentų Europos avialinijų dalies. Uh, Ar tai e, iš tikrųjų yra reikalinga garantija, tuo atveju įmonės yra pertvarkomos. Pavyzdžiui, Italijoje dabar Alitalijai jos. Alitalija avialinijai iškilo problemų ir Etihad e, avialinijos turi 49 procentus tų avialinijų nuosavybės. Ką Jūs apie tai matote, manote? Eh oui, soyez vigilants. Iš tikrųjų, išlikite budrus. Mes parengsime gairias, bet taip pat rengiame analitinę apžvalgą e, pagal jūsų pasiūlymą ir kai ta apžvalga bus baigta, žiūrėsime, reikia pasiūlyti naujų teisės aktų ar ne šiuo klausimu. Ačiū, ponas Krameris, dviems minutėms. Jūs kalbėjote apie rinkliava priklauso, skaičiuojama nuo nuvažiuotų kilometrų. Vokietijoje yra daroma priešingai, gal paskirt kodėl? You know more than I do, Mr. Kramer. Pane Kramer, jūs žinote daugiau negu aš. Procesai nesibaigė, komisija nenorėtų teikti jokių komentarų, kol nebus priimtas sprendimas, teisinis sprendimas, tačiau kartu mes dabar skleidžiame informaciją, kaip įsivaizduojame šitą apmokestimą. Tai, tai reiškia, jeigu Vokietijos federacinė vyriausybė laikysis vienėtės principą, tai komisija sakys ne. Kol kas vienėtės kaip tokios yra priimtinos, Tačiau prieimus teisės aktą ir praėjus pirmiam laikotarpiui visos sistemos turės pereiti prie elektroninės apmokestinimo sistemos. Mes palaikome kontaktus, kalbame su tokių apmokestinimo sistemų e, subjektais. Jūs kalbėjote apie 25 tūkstančius. E, asmenų, kurie žūsta autovarijose, tačiau šimtai tūkstančių žmonių miršta dėl taršos. Ir kaip mes galime kalbėti apie transporto sektoriaus taršalų mažinimą, jeigu mes nieko nedarome. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti apie prasmingus perinamosius laikotarpius, tačiau jūs matote, kad kiekvienoje finansinėje priemonėje e, mes kalbame, pabrėžėme e, atsinaujinančių energijos šaltinių būtinybę, taip pat e, naujų kūro rūšių naudojimo būtinybę. Ir žinoma, mes turime galvoti apie naujus energijos šaltinius, taigi padėkite mums. Ir iš tiesų reikėtų pripažinti, kad 93 procentai transporto sektoriaus nu, tiesiog yra pagristas naftos produktų naudojimu. Gerbiame komisarė, jūs mane sugluminote kadangi kalbėjote apie naujus pagrindus užtikrinant transporto saugumą. Be to, jūs kalbėdama apie darbuotojų direktyvą, komandiravimo direktyvą, kalbėjote, kad apie atskirą transporto sektoriaus darbuotojų komandiravimo dokumentą reikėtų kalbėti. Ką reiškia transporto saugos nauji pagrindai? Jūs nesakėte iš tą klausimą. Um, what it was important is... Svarbu tai, kad mes įgyvendintume deklaraciją, kurią 28 valstybės pasirašė Maltoje, bet to ten dalyvavo Vakarų Balkanų valstybių atstovai, taip pat e, e, rytų partnerystės valstybių atstovai ir visi sutarė, kad reikėtų mažinti šitą neigiamą statistiką. Dabar mes turime pagalvoti, kaip pagerinti infrastruktūros sąlygas Taip pat e, e, reikėtų išspręsti vieną didžiausių problemų susijusių su autovariomis, tai yra, kad keleiviai vairuotojai neužsisega saugos diržų, kad vartoja alkoholį ir narkotinės medžiagas, o tai reiškia, kad reikia veiksmingiau kontroliuoti. Mes turime pakankamai daug išsamios statistikos ir aš džiaugiuosi, kad iš tos statistikos matosi, kokios autovarijų priežastys, kaip statistika atrodo atskiriuose valstybėse narėse ir dabar aš jau galiu raginti valstybių narių administracijas atitinkamai veikti. Žinoma, labai svarbu užtikrinti bendrą finansavimą, užtikrinant kelių saugumą. Ačiū, ačiū gerbiamą komisarę. Mes kalbėjome apie kelių saugumą, apie socialinės teisės ir kitus svarbius dalykus. Aš norėčiau pakartoti kolegos klausimą. Nežiūrint to, kad mūsų teisės aktai skiriasi, kad e, valstybėse narėse skirtingai aiškinami teisės aktai, vis dėlto reikėtų pagalvoti apie Europos kelių transporto agentūros įsteigimą ir parlamente tokiai minčiai tris kartus buvo pritarta transporto komitete rengiant pranešimą apie socialinius aspektus ir taip pat rezoliucijoje dėl kelių transporto. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų atsižvelgti į tą idėją, kuriai pritarė Europos parlamentas, kadangi ta tema yra labai svarbi kelių transporto saugumas yra labai svarbus aspektas ir be to aš norėčiau priminti dar ir kitą aspektą, kad transporto e, sektoriai dalyvauja daug moterų, bet tų transporto komitete taip pat dirba pakankamai daug moterų. Todėl mes, parlamentas ir komisija, turėtume imtis teisėkūros aktų, kad kuo daugiau moterų būtų įtraukta ir į transporto sektorius veiklą. Norėčiau pareiti nuo paskutinio klausimo. Iš tikrųjų, mes dabar skatiname vienodas galimybės transporto srityje ir manome, kad ateina laikas parodyti, kad vyrai suprastų, jog reikalinga tolygi ir moterų veikla transporto srityje. Taigi mes vadovaujamės lygių galimybių principu. kaip mes užtikrinsime lygias teisės mūsų e, direktorate, mano kabinete. Žinoma, pirmiausia, mes skatiname moterų įtraukimą ir žinoma, jeigu bus kokiu nors e, konkrečių pasiūlymų, tai mes juos atsižvelgsime, tačiau dabar mes galime pasakyti tiek, kai sąlygos pribręs, mes tada ir pasiūlysime ką nors. Reikia laukti sąlygų. Ačiū. Luis de Grandes. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Jūs kalbėjote apie aviacijos saugą. Aš esu tas, kuris rengia pranešimą dėl aviacijos saugumo įrangos. Pranešimą dėl aviacijos saugumo įrangos. Komisija pateikė savo ataskaitai, kai kam prie, patinka šitas pasiūlymas, mes manome, kad komisija iš tikrųjų teisė, kad reikia imtis aviacijos saugos, kad reikia peržiūrėti šitą sistemą, kad apskritai būtų galima lengviau identifikuoti ten taikomas sistemas. Ponas Dikustil. Señora comisaria, Well, a... Atsiprašau. Nežinau, ar aš galėsiu tiesiai atsakyti jūsų klausimą. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad su komisarė Kink mes bendradarbiaujame. Džiaugiuosi, kad komisijoje yra komisarė atsakinga už saugos klausimus, be kita ko ir, ir transporto, ir taip pat aviacijos saugos klausimus. Dabar yra atliekamas vertinimas siekiant išsiaiškinti, kokia yra oro transporto e, sauga ir taip pat siekdami vertinti, ar saugus mūsų oro uostai. Kai atliksime šitą vertinimą, tuomet mes geriau suprasime, kokie iššūkiai mūsų laukia on that topic with him as well, and um, I hope that with your cooperation we can move forward on these topics, but we do believe... Taip pat nusileidimo uh, teisių įsigijimas. Man atrodo, kad ir čia šioje srityje reikėtų užtikrinti kuo didesnę saugą. Iš tikrųjų, jūs teisi, tačiau valstybės narės elgesi ciniškai. Nežiūrint to, kad vykdomi teroristiniai išpoliai, nepakankamai ištikrinama oro transporto sauga. Iš tikrųjų, mes turime bendradarbiauti, mes turime valstybės narės suburti. Izabel de Monte. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie kabotažą. Ar jisai bus įtrauktas į tą teisės aktų rinkinio pasiūlymą, kuris yra numatytas gegužės 31 dieną? Taip pat norėčiau paklausti apie valstybės pagalbos galimybės jeigu bus didinami keleivių srautai, tai ar galima būtų teikti valstybės paramą nukreipiant investicijas. Ar apskritai tokia idėja ir vėl bus blokuojama taryboje, kaip buvo padaryta aptariant keleivių teisių teisės aktų pasiūlymą kabotažo klausimas taip, kabotažas įtrauktas į pirmąjį dokumentų rinkinį. Dabar mes galvojame apie pasiūlymą siejimą su laikotarpiu. Antrą klausimą pakartokite. Trys dienos e, kaip galimybė laikotarpis atšaukti e, pasiūlymą. Kol kas negaliu pasakyti, dėl kokio laikotarpio yra tariamasi. Ir paskutinis klausimas dėl valstybės pagalbos. Ar jūs numatote daugiau lankstumo teikiant valstybės pagalbą? Valstybės pagalba kam? Oro uostams, investicijoms. Nieko negalėčiau pasakyti apie oro uostus. Taip pat aš klausiau apie procedūras kai buvo blokuojami pasiūlymai dėl vieningos oro erdvės ir taip pat dėl keliaivių teisių. Iš tikrųjų, mes kol kas tęsime diplomatinės dėrybas, tačiau reikėtų palūkėti, kol išsispręs klausimas tarp Junktinės karalystės ir Ispanijos dėl Gibraltaro. Ir dabar ponia Klūn paskutinė teikė savo klausimus. Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai, sas atstovė, aš norėčiau sutelkti dėmesį aviacijos sektoriui į e, e, e, oro transporto kontrolės klausimus ir galimybę streikuoti praėjusiais metais. Last year, 2006. 2,5 milijonų keleivių kelionės planai buvo sužlugdyti ir Europoje yra numatyta galimybė e, streikuoti 45 dienas. Tiesiog e, remiantis jūsų komunikatu, aš matau, kad kaip siūlė uh, Telička, tiesiog reikėtų susijęti oro transportą su geležinkeliu transportu. Žinoma, aš nekvesionuoju teisę streikuoti, tačiau tai yra visiškai neproporcinga teisė vertinant e, ją su kitų valstybių narių uh, E, vykdoma sistema. Tiesiog reikėtų pagalvoti apie kitas susietas transporto rūšis. E, mes savo komunikate atkreipsime dėmesį šitą klausimą, paaiškinsime šitą problemą. Dabar konkrečiai šiuo klausimu mes bendradarbiavome su suinteresuotim šalimis, su profsąjungo atstovais, ieškome geriausios išeities, keit, vertiname gerosios praktikos pavyzdžius, taip pat įvertiname socioekonominės pasiekmes ir ieškome bendro sprendimo. Komunikate birželio mėnesį ta tema tikrai atsispindės. Dėkuoju. Gerbimiai kolegos, Taigi laikomės laiko, laikomės tvarkaraščio. Ačiū gerbiamoji komisarė už E, tokias sudėtingas diskusijas. Bet nuo šiol šio metodo toliau ir laikysimės. Pone Juto, pone Anderson, žinau, kad laiko trūksta, bet siūlyčiau E, savo klausimus mums atsiųsti, kad mes perduotume juos poniai komisariai. Tokiu būdu bus, e, galėsite gauti atsakymus, o komisija iš tikrųjų išklausys jūsų pozicijas, taigi didelis ačiū Jums ponė komisarė, jūsų asista, asistentams nebuvo lengva. Ačiū už tai, kad pradėjote šią veiklą. Visi pasižymėjome tai, ką jūs pasakėte. Jau dabar mes galime skirti jums kitą pasimatymą e, birželio 19 dieną. Dėkoju, kad pagerbėte mūsų savo apsilankimu ir tikiuosi, kad galėsime tokiu pat būdu taip ryštingai dirbti ir judėti į priekį. Ačiū. Ačiū Jums. Aš visuomet jaučiuosi kaip klausimuose parlamente. Dar kartą prisimenu tokius, bet ačiū už galimybę. Ah, c'est vrai? Mais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 Mes chers collègues, nous continuons la séance, s'il vous plaît. Gerbėmiai kolegos, tęskime posėdį. Tie, kas norėtų išeiti, turėtų tai padaryti tyliai. Ačiū visiems, o mes tęskime posėdį. Dabar penktas darbo atvarkės punktas - tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugos. E, Pone Liusi Anderson yra pranešėja, Prašau, pristatykite savo pranešimą, o norintys pasisakyti, tai galėtų padaryti. Taip pat kviečiu ir komisijos atstovus, kurie galės atsakyti klausimus, o dabar žodis pranešėjai. Ačiū, pabandysiu trumpai, kad negaučiau vėl barti. Noriu pasakyti, kad šis pranešimas yra svarbus, nes pašto paslaugos ir siuntinių pristatymo paslaugos yra labai reikšminga mūsų komiteto darbo sritis, apimanti logistiką, susijimos e, priemonės. Mano pranešimas pagristas tuo, jo komisijos pasiūlymas yra geras, tačiau prie jo reikėjo dar daugiau padirbėti buvo bandoma klausimus spręsti ir esminė problema, e, kurią įrodo paktas yra tai, kad dažnai asmenys nori užsisakyti prekes kitose valstybėse, tačiau jų netenkina kainos. Bet ne tik kainos, bet ir e, pristatymo, e, siuntų pristatymo kokybė. E, tai apima ne tik tai transporto klausimus. Taigi aš kviečiu į šios dalykus pasižiūrėti giliau ir žiūrėti į viso sektoriaus problematiką, orientuojantis į visuotinės paslaugos tiekėjus, kurie veikia pagal atitinkamą direktyvą, bet taip pat ir į, e, tai, ir į tuos mažuosius e, siuntinių pristatytojus kuriems tenka nedidelė rinkos dalis. Ir šiuo atveju, kalbant apie paslaugas, telekomunikacijas, teisės ir teisingumo sritį, čia reikia atlikti stebėseną, surinkti informaciją, nes jos dažnai trūksta, nors siuntos yra bendros skaitmeninės rinkos dalis. Taigi dėkoju visiems, kurie iki šiol pasisakė. Būta e, tikrai puikių diskusijų su pašto sektoriaus atstovais, profsąjungomis, reglamentuojančioms institucijoms. Žinau, kad ponas Telička e, dar daugiau informacinių sesijų yra suorganizavęs e, juose pasisakė daugybė asmenų, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas šį klausimą vertino. Gaila, kad regionų komitetas tokios, e, tokio pranešimo netliko, būtų tikslinga jiems į šį klausimą pasižiūrėti, bet jie dėja atsisakė. Taigi reikėtų ieškoti būdų, regioninių ir nacionalinių būdų, šios klausimus spręsti. Taigi, iš principo, reikėtų vertinti visą rinką, nes priešingų atveju tai nebūtų sąžininga, tai nebūtų uh, E, vienodų sąlygų visiems žaidėjams sudarimas. Taigi, kalbant apie pagrindinės nuostatas, turime įvertinti tai, kad čia yra įsipareigojimas teikti visuotinės paslaugas. Štai sutarties 14 straipsnis ar atitinkama uh, E, atitinkamas protokolas numato, kad e, vidinės taisyklės turėtų būti organizuojamos taip, kad operatoriai galėtų atlikti e, savo darbą ir teikti atitinkamas paslaugas vartotojui. Aš nuspręščiau, pasiūlyčiau šeštą straipsnį tiesiog eliminuoti dėl to, kad jis sukuria tokia situacija, kuomet visuotinės paslaugos tiekiai, kurie uh, užima nedidelę rinkos dalį, uh, negali konkuruoti su stambiaisiais. Žinau, kad Inte komitetas šiek tiek kitaip klausimą vertina, žiūri daugiau į ribojančias verslą priemonės. Uh, Na, o kalbant apie kai kurias kitas nuostatas, tai labai trumpai pasakysiu, kad svarbu teisingai nustatyti tikslus. Komisija gerą pradžią padarė, tačiau kalbant apie straipsnius, kaip ir kiti sako, reikia orientuotis į vartotoją ir teiks, teikti veiksmingas ir e, kainos prasme efektyves paslaugas. Štai pirmajame straipsnyje aiškiai pateiktas apibrėžimas, kur kalbama apie veiksmingas ir kainos prasme priimtinas tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugas. Ir paskui jau orientuojamasi į tą tarp valstybinį rinkos segmentą. Kituose e, pranešimo e, straipsniuose Aš, kaip sakiau, pradžioj dėja e, e, kol kas intervencinių priemonių trūksta, bet kai kas tokių e, priemonių kviečia numatyti ir mes manytumėm, kad reikėtų palaipsniui numatyti kas galėtų būti įtraukta vėliau, jeigu situacija nepasiteisins. Ir komisija, aš manau, kartu su parlamentu galėtų kol kas nuspręsti neperžiūrėti pačios pašto paslaugų direktyvos. Galbūt vėliau toks poreikis pribręs, tačiau trečiame straipsnėje komisija teisingai kviečia geriau keistis informaciją, ją teikti rinkos priežiūros institucijai Suprantu, kad mano pateikti pasiūlymai daug apimantis, tačiau aš manau, kad diskutuodami kartu galėsime pasiekti gerų rezultatų. Priemonė svarbi, niekas tikrai nesiūlo kažkokių tai taisyklių kurios e, kirstusi su nacionaliniu reglamentavimu, mes tiesiog žiūrime į ekonominius e, elementus, apimame visus E, sektoriuje dirbančius asmenis ir tam tikrus e, rangos e, laikinų sutarčių pagrindų dirbančius ir siekiame ieškoti geriausių sprendimų kalbame ir apie tarpinius mokesčius, kas yra labiausia kontroversiškas klausimas verslo bendruomeniai, bet juk jie yra bendrojo paveikslo dalis ir šiuo atveju ieškokime būdų, kaip uh, spręsti konkurencijos klausimus, kaip uh, įsiaiškinti tą kainodarą ir kokios kainos dėl tų visų papildomų mokesčių susidaro. Aš manau, kad aš ieškau tokio vidurio kelio. O kalbant apie tarifus, tai čia esame tam tikro nesusišnekėjimo. Mes tiesiog sakome, kad visi tiekėjai yra įpareigoti teikti tą visuotinę paslaugą, bet mums svarbu tą požiūrį šiek tiek keisti, kad reglamentuojančios institucijos galėtų atlikti savo darbą ir orientuotųsi į individualius vartotojus, smulkų į verslą, e, tuos, kas galbūt siunčia nedaug pas e, siuntų, nedidelius jų kiekius, nedidelės siuntas ir siunčia jas į nutolusias vietovės, e, į tokius rinkos veikėjus taip pat reikia atsižvelgti, nors kol kas to trūksta. Ir jeigu neapžvelgsime visų e, paslaugų teikėjų paslaugų konkrečiose teritorijose, tai mes vėlgi bendro vaizdo neturėsime ir negalėsime priimti geriausių įmanomų sprendimų. Mes šiuo atveju nekalbame apie tam tikrą kryšminį reglamentavimą, mes kalbame apie e, metinę ataskaitą, kuri didžiaja dalimi primins komisijos suvestinę lentelę skobo teisingumo srityje. Mes čia ne, nesiekėme kritikuoti kažkokių tai sričių, mes tiesiog vertiname tai, kas vyksta praktiškai, kokia situacija yra individams, vartotojams ir ieškome būdų, kaip tą situaciją padaryti tinkamesnę, kad vartotojai galėtų užsisakyti ir atsisiųsti siuntas iš užsienio. Toliau, komisija turėtų pripažinti, kad vartotojų pasitikėjimas priklauso ne tik nuo kainos, bet ir e, nuo pristatymo galimybių, kaip kompensuojama vartotojų, jeigu prekia yra sugadinama ar neatvyksta. Ir šiuo atveju e, reikalavimų yra, bet jų nepakanka šiame sektoriuje vartotojų organizacijos mums kalba apie tai, kad elektroninė priekyba užsimančios bendrovės dažnai informacijos apie tarpvalstybinės siuntas net nepateikia, nes nėra jomis suinteresuotos. Taigi mano siūlymai nėra radikalūs, jie tiesiog yra kvietimas papildyti vartotojų teisų apsaugos režimą ir aktyviai standartizuoti įvairius dalykus, įskaitant aplinkos sauginius. Per pastarosius dešimt metų pramonė atliko didelį darbą, mes siūlome eiti didesnio susietumo keliu, bet čia reikia pastumėti e, pažangą. Aš galėčiau daug daugiau pasakyti, siekdama paaiškinti pasiūlymo esmę. Manau, kad labai labai svarbu klausimus aptarti visiems kartu ir tikiuosi, kad mes sugebėsime atsisakyti viso šeštojo straipsnio. Komisija tikrai padarė daug, galime dirbti jau tuo, to, kas padaryta pagrindu. Ačiū. Merci, Madame Anderson, pour la prezentaciją. Ačiū, ponia Anderson, už bendrą pranešimo pristatymą. kuris tikrai nusipelno konkretaus atsako, nes ten konkrečiai minimi vartotojai, jūs tai ir minėjote. Žodis šešėliniams pranešėjams. Pone Ferberi, laba diena, žodis jums. Ačiū, pane pirmininkė, labai džiaugiuosi būdamas čia. Kalbėsiu gimtąją kalbą. Bus aiškiau. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš buvau nustebintas skaitydamas pranešimo projektą, kadangi aš buvau pranešėjęs vertintamas komisijos komunikatą dėl trečiosios uh, pašto paslaugų direktyvos. Kolegė buvo pranešėja SND frakcijos vardu ir tuo met aš apgailestavau, kad buvo atsakyta susitarto kelio, kadangi mes čia kalbama apie tarptautinių siuntų pristatymą, o ne apie ketvirtąją pašto paslaugų direktyvą. Komisija komunikate aiškiai pasakė, kad jinai nepasiūlys nieko papildomo prie pašto paslaugų direktyvos. Tai reiškia, esminiai įsipareigojimai lieka, kadangi parlamentas priėmė sprendimą, kuriam pritarė SND frakcija. O dabar aš nelabai suprantu, kodėl siuntų kontekste norėčiau nurodyti, atkreipti dėmesį į žalėją knygą parengtą 92 metais. Ir dabar atrodo, konstatuojama, kad konkurencija nepakankama ir todėl pranešėjai siūlo pradėti šią diskusiją EPP frakcijos vardu. Aš abejoju, kadangi sum, siūlyti sumažinti konkurenciją ten, kur jinai yra, yra labai nelengvas pasiūlymas. Tačiau kitas klausimas, į kurį reikėtų susitelkti, tai yra tarptautinių siuntų pristatymo kaina ir kaip pritraukti, aptariant šitą temą, mažas ir vidinės įmonės tiesiog Aš nelabai patinka visa šitų bendrų terminalų istorija. Galbūt reikėtų, kad nors pasiūlyti kitą, tačiau viskas yra susijęs su tarptautinėmis sutartimis, su tarptautinė, pavyzdžiui, paslaugų paslaugų, pašto paslaugų sutartimi. Kalbant apie tarptautinės siuntas, tai pirmiausia reikėtų pagalvoti, ar būtų galima keisti tarptautinių pašto paslaugų sutartį. Jeigu mes norėtume visus šios aspektus įtraukti į universaliųjų viešųjų paslaugų kontekstą, tai aš nežinau, kaip tai pavyks. Aš nežinau, kas jums paspendė šitos pastus kadangi mes čia tiesiog metamės į katastrofą, kadangi reikės atsakyti ir kitus klausimus, kuriuos aš savo pranešime išleidau, kadangi reikėtų išspręsti universalių paslaugų mm, apmokestinimo klausimus ir taip toliau. Taigi aiškiai pasakau, kad čia yra pakankamai sudėtinga sritis. Kitas dalykas, kas bus tos priežiūros institucijos, kurias jūs siūlote steigti siekiant spręsti kainų kontrolės užtikrinimo klausimus. Iš tikrųjų, mes susidurime su teisės aktų įgyvendinimo problema. Mes turime rinkos priežiūrą, tačiau rinkos priežiūros institucijos turi pašto paslaugų teikėjus tas įmonės kaip savo nuosavybę. Todėl nėra jokios prasmės papildomai dar leistis kam nors į šitą labai sudėtingą ir užimtą rinką. Taigi viskas yra labai sudėtinga, kitas dalykas - galimybės. Trečiojo pašto paslaugų direktyvoje viskas aiškiai pasakyta. Ir aš galiu komisiją raginti tik tai tiek, kiek uh, tos paslaugos patenka į komisijos veiklos įgaliojimus. Prieiga be diskriminacijos. Labai gražus teorinis lozungas. Ir verslas verslui paslaugų srityje šitas principas veikia. Tačiau kai šitas versla, verslo, verslas verslui paslaugų kontekstas išsi, išsiplečia ir kai mes periname į tarptautinį kontekstą, tai tuomet visas tas modelis nebeveikia. Tai ar mes norime privačias įmonės apskritai eliminuoti? Aš savo pranešime pirmiausia norėjau išryškinti vartotojų teises, tačiau jūs savo pasiūlymu uh, sustilpinate vartotojų teises ir norite sustiprinti tradicinių paslaugų teikėjų teises. Taigi man kyla didžiulių problemų dėl jūsų pasiūlymų. Iš tikrųjų laukiu nekantrai kitų darybų. Aš esu priverstas jau dabar galvoti apie naujus pakeitimų siūlymus ir galiu pasakyti, ponė pranešėja, kad šiuo savo požiūriu jūs daug ką greunate ir nieko naujo nesukūrėte, nieko nepagerinate, tiesiog jūs norite sužlugdyti pakankamai gerai veikiančias struktūras, vietoj to, kad galbūt pagerintumėte tai, kas yra nepakankamai gerai. Taigi, aš žinau, kad taryba tikrai negalės sutikti su jūsų pasiūlymais, kadangi taryboje sprendimai primami vienbalsiškai, jūs tiesiog gviešitės į tokią rinką, kurioje nežinau, ar pavyktų nors pakeisti. Ačiū, ponė Ferderi. Pone Zlatovski, žodis jums, kodėl jūs išeidinėjate, grįžkite. <laughs> Allez. Oui, c'est à vous. C'est à vous. Taip, žodis jums. Pone pirmininkė, labai ačiū. Už tai, kad parengėte. Noriu padėkoti pranešimo autorijai už parengtą pranešimo projektą. Jame atsižvelgta į daugybę, e, aprepti daugybę klausimų, kuriuos iškėlėme per diskusijas. E, pranešimo projekte sprendžiamas svarbiausias iššūkis, kaip užtikrinti tarp valstybinį siuntų pristatymo paslaugą ir tai tinkamai padaryti. Šis pranešimas tikrai patobulina pirminį komisijos dokumentą, ypač e, šeštojo straipsnio kontekste. Aš suprantu bandymus užtikrinti geresnę vartotojų situaciją, užtikrinti aukštos kokybės paslaugą prieinamomis kainomis. Tačiau negalime sutelkti dėmesį vieni kainą e, e, šios ryties veikėjų bandymai užsitarnauti vartotojų pasitikėjimą taip pat yra svarbus aspektas jeigu išplėtosime apriepti ir apriepsime visus tarp valstybinių suntų paslaugos teikėjus, tai bus teisingas sprendimas. Tačiau svarbiausia dirbti našiai. Jei norime, kad kainos tarp valstybinių lygmenių būtų nustatomos tinkamai, turime rinkti informaciją iš didesnių veikėjų turėčiau pabrėžti, norėčiau pabrėžti štai ką. Pone Anderson e, pasiūlė realistiškus terminus, pakeitė komisijos siūlytą tvarkaraštį. Kalbu apie statistinių duomenų teikimo terminus e, atsakingoms institucijoms. Taip pat džiugiuosi tuo, kad pakeistas vienas, e, pat penktas straipsnis komisijos pradinio pasiūlymo, tačiau kalbant apie penktąjį straipsnį ir tarp valstybinių įkainių tinkamumo įvertinimą, abejoju, ar tai būtų naudinga priemonė. Manau, kad ji galėtų iškraipyti padėtį rinkoje. Sumažinti reikalavimai taikomi darbdaviams. Kalbu apie reikalavimus, mm, apie reikalavimus reikalavimus, reikalavimus ta, rinkti, teikti duomenis taikoma išimti, kuomet e, egzistuoja tam tikri e, kriterijai. Sutinku, kad reikia vengti sukurti papildomą naštą įmonėms. Sutinku, kad subrangovai gali padidinti naštą ir padidinti e, šios ryties įmonių darbo kaštus. Tai taip pat sukurs papildomo darbo, konkurencijos situaciją stebinčioms institucijoms. Dar vienas dalykas e, - opios informacijos teikimas. Būtina užtikrinti informacijos konfidencialumą. Sveikinu pranešėjos pastangas. E, dabar, dabar šis pranešimas nebetoks biurokratiškas. E, daugiau dėmesio skirta vartotojų teisėms, teiksime pakeitimus ir lauksime diskusijų. Ačiū, ponė Zlatovski. Pone Teliška, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Galima rinktis vieną iš dviejų variantų arba imtis visų aktualių klausimų, bet bijau, kad visiems tiems klausimas man neskirsite laiko, nes galėčiau kalbėti 20 minučių ir apsiriboti ir galėčiau apsiriboti tik tai kai kurių aspektų komentavimu. Mačiau, kad čia, matau, kad š, mūsų posėdžių salėje galės sėdi įvairių suinteresuotų šalių įmonių atstovai, su kuriais susitikau per apvalaus savo diskusijas pastarosiamis dienomis, kuomet su jais labai išsamei aptariau kai kurias nuostatas Taip pat tuose susitikimuose dalyvavo ir pirmininkaujančios valstybės atstovai. Ir pasakiau jiems, kad šiandien po tų įvykusių apalaus stalo diskusijų įvertinsiu pasiūlymą ir pateiksiu pakeitimus. Nepristatinėsiu konkrečių savo pasiūlymų dabar. Sutinku su ponia Anderson ir visais, kurie pasisakė, nors nenorėčiau ignoruoti teisėkuros, mūsų pasiekiančių teisėkuros pasiūlymų sudėtingumo. E, ir, ir dažnai sulaukiama sudėtingų pasiūlymų. Šis pasiūlymas yra ypač mm, sudėtingas techninio pobūdžio ir jo poveikis gali būti nevienalypis. Ir iš susitikimų su suinteresuotų grupių atstovais. E, Išsinešiau įspūdį, kad yra labai įvairių, labai skirtingų nuomonių šiais klausimais. Galbūt prisimenate, kai vyko pirmasis svarstymas komitete, sakiau, kad mm, dviejoju dėl šio teisėkuros pasiūlymo Ir šiandien noriu pasakyti, kad manau, jog reikia šį teisėkuros pasiūlymą svarstyti. Ir manau, kad reikia imtis kai kurių klausimų. Aš nepritarčiau kai kuriems kolegoms. Na, aš nebuvau nei šešėlinių pranešėjų, nei pranešėjų dėl pašto paslaugų pasiūlymų, tačiau verslas šioje srityje labai ženkliai pasikeitė šiandien, jei šiandien įvertinsime, kiek suntų pervežama ir ar šis rinkos segmentas yra konkurencingas, to tikrai vertinę situaciją suvoksime, kad to tikrai negalėjome nuspėti prieš keletą metų. Ir šios ryties verslas pasikeitė. Norėčiau kad svarstymuose kalbėtume ne apie tradicinės siuntų pristatymo įmonės. Ir toliau šitie verslo modeliai plėtosis, pavyzdžiui, Amazon įmonė po kelių metų vėl atrodys kitaip. Todėl manau, kad reikia numatyti peržiūrą ir vertinimą. Ir mm, turėtume ne bandyti gilintis į smulkmenas, bet Maničiau, kad kai kuriais klausimais, dėl kai kurių nuostatų e, operatoriai tikriausiai sutiks. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad reikia informacijos, turėti informaciją, ypač turiuomenį trečiąjį straipsnį ir, pa, ir nepamiršti ką, to, ką apie tai mano nacionalinės už reglamentavimą atsakingos institucijos. Kolegos minėjo vartotojus, bet kokius vartotojus turėjome omenyje? Vartotojus, kurie kažką perka internetu. Tuomet e, ta svetainė, iš kurios nusipirkote, ką nors e, užsako pristatymo paslaugą iš paslaugų, tar, iš siuntų tarnybos. Rinka yra gana sudėtinga šios ryties. Mums kartais atrodo, kad yra dominuojančių rinkos veikėjų. Kai kuriais požiūrės jie turi tam tikrą rinkos dalį, kitais atžvilgiais ta, ta dalis yra nedidelė. Rinkos, pati rinka valstybės narėse atrodo labai nevienodai. Taigi, pirmininkė, manau, kad atėjo laikas reikalauti ne tik galiojančių teisės aktų įgyvendinimo, bet ir svarstyti šį pranešimą Aš nepritariu kai kuriems aspektams išdėstytiems pranešime ir nepritariu kai kurioms kolegų išsakytoms nuomonėms, bet manau, kad turėtume siekti sukurti tinkamai veikiančią rinką, o ne sukurti papildomų naujų kliūčių ir bandyti nuspėti, kaip rinka atrodys po penkių ar dešimties metų. Ačiū, ponė Telička. Daug laiko mums nelieka ir tikrai norėčiau, kad išgirstume komisijos poziciją. Galbūt galėtumėte sumažinti pasisakymų jums skiriamą laiką, pane Ganzalės, jums. Ačiū, pirmininkė, trumpai pakalbėsiu. Norėčiau vis pirma padėkoti pranešėjai už jos darbą, už pranešimo projektą, e, kuriame yra pozityvus komisijos pasiūlymo aspektai, bet atsiranda naujų aspektų, e, nes neapsimoka e, kitaip e, teikti šio pasiūlymo dėl Europos siuntų reglamento. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad pabandė E, įtraukti svarbiausias reglamento koncepcijas ir atsižvelgti į konkretų turinį, į e, siuntų, e, tarn, siuntų ta, sektoriaus svarbiausias užduotis ir prievalės. Manau, kad kai kuriuose, kai kuriuose sektoriuose dar galima būtų pagilinti nuostatas. Nepamirškime, kad šio reglamento svarbiausias tikslas užtikrinti geresnį E, siuntų pervežimo tarnybų sąveikos tinklą valstybėse narėse. Anot komisijos dokumento tik 10 procentų įkait, įkainių yra nustatomi skaidriai. Todėl yra disbalansas tarifų nustatyme. Taip pat yra ir egzistuoja ir fiksuoti tarifai, tačiau jie neatspindi realybės. Todėl matom, manome, kad stebėsena ir kontrolė daugiausia turi e, susitelkti į atskirius atvejus. Taip pat nepamirškime, kad šis rinkos segmentas yra labai vairus. Yra didžių. E, privačių tarptautinių veikėjų, kuriems priklauso didelė šios rinkos dalis tarptautinių mastų. Jie yra lankstesni, nes jiems nereikia išlaikyti paskirstimo tinklo, kad galėtų pristatyti siuntas nacionalinėse teritorijose, nes jie neprivalo to daryti. Taip pat remiant dėl konkurencijos darbo sąlygos šiame sektoriuje prastėja, atlyginimai smunka. Manome, kad visi reglamente išdėstyti mm, įsipareigojimai turi būti surašyti turint omeny didžiuosius segmento veikėjus, kad tai būtų galima užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Mm, E, pritaikant aktualius teisės aktus. Galiausiai manau, kad galėtume labiau kalbėti apie vartotojo apsaugą, nes vartotojai yra ypač e, neapsaugoti nuo galimų problemų, kurios iškyla, nes skirtingose šalise yra skirtingi veikėjai. Ir būtent šiais klausimais mes keiksime pakeitimus artimiausiomis dienomis. Žodis poniai Ajuto. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aš įsitikinusi, kad pranešime yra daug gerų minčių. Galbūt reikėtų pasiūlyti, ką nors konkretesnio negu siūlo komisija tiesiog palūkėti ir pažiūrėti, kas e, nutiks. Tiesiog turėdami omenyje, kad plėtojasi elektroninė prekyba, o jo sudėtinė dalimi, dalis yra ir tarptautinės siuntos, todėl mes turime pasistengti, kad valstybėse narėse būtų pagerintos šios srities paslaugos ir kad būtų užtikrinta skaidri konkurencija, kad šios paslaugos kaina būtų mažesnė ir kad šita paslauga būtų kuo veiksmingesnė ir skaidris, skaidresnė iš tikrųjų reikėtų siekti didesnio veiksmingumo, mažesnę kainą, turint omenyje, kad šitos paslaugos yra sparčiai skaitmeninamos. Mes tikrai turėtume susijęti šitą klausimą su elektroninė prekyba. Kai kalbame apie tarptautinės siuntas, mes turime matyti ir siuntos pristatymo laiko kontekstą ir taip pat turime galvoti ir aplinkos išsaugojimą, kadangi reikėtų pirmiausia turėti omenyje, kad užtikrinant logistinius sprendimus negalima pamiršti ir poveikio aplinkai. Mes pateiksime patikeitimų siūlymų, tačiau kol kas sveikiname pranešėją, džiaugiamės jos darbu. Ačiū poniai Ojuto. Pranešėjų žodis. Trumpai Markus Ferber išsakė savo nuogastavimus, pateikė pavyzdį apie piragą, kurį reikėtų siūsti studentui studijuojančiam užsieniui. Tis pavyzdys buvo nelabai geras, kadangi studentai laukia iš tėvų pinigų, o ne piragai, pirago. Taigi, juokai juokais. Aš norėčiau pirmiausia pakalbėti apie kainų skaidrumą, kuris labai rūpi vartotojui. Būtent šioje srityje reikėtų dar padirbėti. Įmonės kai įmonėms kainodaros e, principai dažniausiai yra įmonės verslo paslaptis. Kitas dalykas - pasirinkimo teisė ir galimybės. Vartotojas dažnai negali pasirinkti, kadangi jis yra priklausomas nuo tos įmonės, kuri pristato prekę ir čia yra pasirašoma tik tai pristatymo sutartis ir pasirinkimo galimybių nėra. Telička teisingai pasakė, kad rinkos, rinka ir konkurencija nuolat keičiasi ir procesų ateityje prognozuoti sunku. Komisija sako, kad 18 metais pateiks vertinimo ataskaitą Tačiau aš nežinau, ar iki to laikotarpio jau bus sukaupta pakankamai informacijos ir kuri leistų kaip nors kištis į rinkos procesus. Tai yra viena iš priežasčių, kurias paminėjo pranešėja. Ačiū. Vandalin. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, už puikų pranešimą, kuri tiesiog siūlo pakeisti paradigmą ir siūlo kitokį vertinimą ir siekia įtraukti įvairių paslaugų teikėjus, be jo ir universalių paslaugų teikėjus ir užtikrinti tarptautinę paslaugą. Kai kalbame apie tarptautinių siuntų paslaugas, tai reikėtų suprasti, kad jos ir dabar yra įgyvendinamos konkurencinėje terpėje. Kaip komisija siūlo, pirmiausia, reikėtų sutelkti paslaugas į universalių paslaugų tiekėjų veiklą, tačiau tokios grupės kaip FedEx, FedEx pirmiausia, jos turėtų skelbti savo informaciją, nesidangstydamos po tuo, kad ta informacija yra konfidenciali verslo informacija. Kai kalbame apie universalių paslaugų tiekėjas, tai reikėtų, kad labai svarbu skelbti ir e, kainodaros principus. Iš tikrųjų reikia užtikrinti kuo daugiau skaidrumo ypač galvojant apie privataus sektoriaus įmonės, kurios teikia universalias paslaugas. Ačiū, Vandalin Ulrike. Ačiū. Pranešėja pristatė aiškę E, gerai susikruzuota pozicija ir aš norėčiau dėl šio sudėtingo pasiūlymo užduoti štai kokį klausimą. Kaip suprantu, mes kalbame apie visuotinės svarbos paslaugas. E, visuotinės svarbos paslaugos tai veikiau našta, o ne dovana. E, tai yra našta viešiesiems paslaugų tiekėjams, kurie turi užtikrinti visuotinės paslaugas. Taigi taip tai papildoma našta ekonomikai. Tai galbūt nebūtinai labai teikia didelį ekonominį pranašumą. Kalbame apie rinką, kuri, rinkos segmentą, kuris tiesiog e, auga e, labai sparčiais tempais dėl to, kad išsiplėtojo internetinė prekyba. Ir kalbama apie vartotojus, bet manau, kad reikia E, apginti ir visuotinės paslaugos teikėjus, nes už visuotinę paslaugą mokama, bet taip pat reikia ginti ir vartotojus, nes jų požiūrių, e, jų situacija nėra optimali ir dėl konkurencijos, dėl vykstančios konkurencijos e, jie gali prarasti galimą naudą. Man šie du klausimai atrodo tikrai gana sudėtingi ir be to iš kolegų pasisakymų susidariau įspūdį, kad e, jų, jų pozicijos yra gana subalansuotos, bet taip pat mm, buvo akcentuota visuotinė paslauga ir jos teikimas. Galbūt yra dar kitokių nuomonių. Ir galbūt visi galvoja, kad nereikia atkreipti dėmesio į visuotinės paslaugos kainas ir uh, ir leisti rinkai viską valdyti ir tvarkyti. Man įdomu būtų sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė, nes užbaigdamas dar turiu klausimą. Perinu prie kitos temos pa, visuotinių pašto paslaugų klausimas kaip ir išspręstas, bet noriu pakalbėti apie kitą dalyką. E, ar, ar tie klausimai yra su galbūt susiję, nes man tai atrodo gana sudėtinga tema. Pabandysime jums nušviesti šios klausimus, ponė Dominik, reikėjo, kad, kad jums pasidarytų visą tai iškiau. Pone Demontai, žodis jums. E, Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Dėkoju, kad atsisakote konkrečios nuorodos į visuotinio e, interesų visuotinės paslaugos e, tiekėją. E, to nereikia. Taip pat reikia atsargiai pasitelkti teisinius instrumentus, ypač kalbant apie augančią rinką. Konkurencingumas turėtų būti proporcingas apribojimams, reglamentavimui. Nereikėtų stabdyti rinkos dinamikos, atsargiai žiūrėti į galimas naujas administracinės kliūtis. E, taip pat analitinių duomenų rinkimas turėtų būti tik tikslinis tuo met, kai vartotojų tai galėtų būti naudinga. Penktasis straipsnis jis turėtų būti pakankamai lankstus, kad institucijos galėtų atlikusios analizę pasirinkti tinkamiausius būdus. Taip pat pritarčiau šešto straipsnio išbraukimui. Ponas Vanderkamp. Prašau. Ačiū. Ačiū pirmininkė. dėl ketvirto geležinkelių paketo. Įsiaiškinau, kad optimalus sprendimas e, konkuruoja su geriausiu sprendimu. Žiūrinti tai, ką padarė ponė Liusi Anderson, galima pasakyti, kad e, po ilgo laiko įdėję didžiulių pastangų turime optimalų rezultatą. Tačiau, kaip sakiau, optimalumas konkuruoja su tobulybė ar maks maksimumu ir žiūrinti tai, ką kolega Markas sakė, čia žiūrėkime į visuotinės svarbos paslaugų tiekėjus. E, mano kolega yra pateikęs visą pranešimą šio klausimu, e, taigi galvokime apie tai, kas yra penktajame pasiūlymo straipsnyje. Kol kas tokio atskirimo nėra, trūksta. Rinkos žaidėjai dalyvauja pagal ketvirtą straipsnį rinkos ir kainos sudarimo prasmėje turi pateikti daug informacijos. Ir nežinia, ar šis reglamentas yra tinkamiausias būdas um, nuostatoms įtraukti. Na ir galiausiai, ponia Anderson yra pateikusi 61 pakeitimą, kur kalba apie nuostatas E, nepasiturinčių asmenų atžvilgių, asmenims su negale ar tiems, kurie gyvena nutolusiuose vietovėse. E, šiuo atveju tai jau yra maksimumas. Ar paslaugų tiekėjas tikrai e, gali tikrinti asmenų pajamų lygmenį ir pagal tai teikti vienokias ar kitokias paslaugas. Mes negalime reikalauti, kad e, siuntų, siuntas pristatančios bendrovės ir to užsijimtų. Taigi padarykime aišku atskirimą tarp rinkos paslaugų, rinkos sąlygų ir visuotinės svarbos paslaugų. Aišku, vartotojas turi būti informuotas apie galutinę kainą, tačiau kaip susitarti, sakykime, Niderlandų ir Vokietijos pašto paslaugų tiekėjams. Kaip susidėrėti dėl tos kainos. Taigi aš prieš 61 pakeitimą, kurį teikia pranešė, ačiū. Ačiū ponui Vanderkam, ponui Aleksandra. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. E, manyčiau, jog pradėti reiktų nuo atviro e, pasakymo, kad mes atmesime šį e, pasiūlymą. Mes išvelgėme vieną vienintelę problemą tai yra kainų skirtumas tuo met, kai atsiranda tarp valstybinės siuntos vienokios kainos vienose valstybėse, kitokios kitose. Aišku, rinka yra atvira, bet tai yra rinkos klausimai, o ne klausimai, kuriuos reglamentuoja pašto paslaugų direktyva. Pranešėja kalba apie visus operatorius ir mes mantėm, kad ketvirto ir penkto straipsnių nuostatos taip pat turėtų būti taikomos visiems. Dėl šešto straipsnio atmetimo jis įpareigojo operatorius laikytis tam tikrų reikalavimų netgi tais atvejais, kai operatorius iš to negautų e, naudos. Čia į vieną suplakama pašto paslaugos ir siuntų pristatymo paslaugos. Pirmosios jau yra reglamentuojamos, o siuntos yra atskira sritis turinti atskirų e, charakteringų bruožų. E, vėlgi kalbame apie tam tikras e, visuomenės grupės, kurias norime apsaugoti, kurios jau yra apsaugotos pašto paslaugų direktyvoje. Čia kalbame apie kitokio pobūdžio mainus ir šiuo atveju nesuprantame, kodėl e, reikia visą tai dubliuoti, kalbant apie, paslaugų, apie siuntų pristatymą. Taip pat, kodėl čia dinksta dvišalių susitarimų galimybė. Aišku, šalies viduje valstybės narės gali elgtis kaip mano tinkamos. Na, o kai dėl dvišalių susitarimų, tai šiuo atveju nesuprantame, kodėl čia jie būtent taip siūlomi reglamentuoti. Labai ačiū. Hertog, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už likščiol nuveiktą darbą ir jo rezultatų pristatymą. Kol kas aš nematau tokios didžiulės prieštaros, apie kurią buvo kalbėta. Manau, kad kompromisą galime pasiekti, taigi aš optimistiškai vertinu situaciją. Daug kas teisingai suformuluota. Norėčiau grįžti prie pirminės komisijos minties. Tai yra e, rinkos liberalizavimo ir e, konkurencinių sąlygų sukūrimo. Konkurencija yra neblogas dalykas, tačiau jeigu per prievartą ji yra forsuojama, tai įstumus visiškai mažas įmonės į šią rinką yra iškraipamo kainodara ir nemokama ta kaina, kuri tiesiog turėtų būti priimtina. Kolega Ferberis paminėjo tai, kas man taip pat labai rūpi. Komisija pagrindžiamoje dalyje kalba, kad reikėtų, kad universalių paslaugų teikėjai turėtų paaiškinti, kodėl kartais kainos skiriasi tris kartus. Kodėl komisija nepaklausė konkrečių valstybių įmonių, kodėl jos taip elgesi, kodėl komisija prieš rašydama tokį tekstą tiesiog nieko nesima prieš valstybės narės, kurios nesilaiko sutarties nuostatų. Taigi tai yra pirmasis klausimas, kuris man kyla. Kitas aspektas, šeštasis straipsnis akivaizdžiai parodo, kaip komisija dirbtinais būdais tiesiog bando sukurti konkurenciją šioje rinkoje šeštasis straipsnis iš esmės yra pavyzdys, kaip yra kuriami biurokratiniai monstrai. Čia yra kalbama apie valstybių narių prievolės, kurios yra tikrinamos po kelių mėnesių ir taip toliau. Tai yra visiškai biurokratinė našta, visiškai nereikalingi dalykai. Valstybės narės turi atlikti savo darbą, tačiau nereikėtų stengtis perlenkti lasdos. Kai buvo priminėjimas geležinkelių teisės aktų rinkinys, taip pat buvo forsuojami riedmenys, jų įdėgymas į rinką ir ta ES komisijos valia per prievartą ką nors įdėkti, man nesuprantama. Priemonės, kurios užtikrina skaidrumą, yra priimtinos, tačiau tas skaidrumas neturėtų būti toks, kad tos įmonės, kurias laiko nuostatų, kurios įgyvenimą tinkamą kainodarą, būtų priverstos tiesiog e, paviešinti savo verslo paslaugas, e, paviešinti verslo kainą arba paviešinti verslo mm, e, paslaptis, kad jas žinotų visi konkurentai jeigu nacionalinė reguliavimo institucija galbūt ir galėtų tokią teisę, tačiau visi kiti pasiūlymai įkurti, pavyzdžiui, ES e, kainų nustatymo priežiūros institucija man kelia abejonių. Kaip ten bebūtų, esu optimistas ir manau, kad mes surasime bendrą vardiklį. Ir aš, žinoma, prisidėsiu prie šio proceso. Labai ačiū, ponė Artut už prane, e, pasisakymą. Dabar žvelgiu į komisiją. Pone Timer, kur jūs? Jūs esate generalinio grau direktorato atstovus, girdėjote kolegas, kurie išsakė ir problemų. Gal galėtumėt pristatyti komisijos poziciją? Ačiū. Ačiū visiems kalbėjusiems Visų pirma, dėkoju pranešėjai ponė Anderson, kuri įdėjo tiek daug pastangų ir tikrai nuveikė puikų darbą. Toks yra komisijos um, požiūris. Dėkoju visiems parlamentarams už komentarus. Suvokėme, kad klausimas labai techninio pobūdžio, kontroversinis, nieko nenustebins tai, kad ne visi jam pritarė tačiau tikimės, kad siekdami konstruktyvumo mes galėsime rasti sprendimą. Nors suprantu, kad per trumpą laiką ne viską sugebėsime išspręsti. Trys ar keturi komentarai. Pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Visų pirma, suvokite, kad šis komisijos pasiūlymas papildo pašto paslaugų direktyvą, kurios tikslas E, buvo reglamentuoti paštą kaip tokį, nes tuomet tai buvo dominuojanti susisiekimo priemonė, siuntų priemonė. Mes galėjome tą direktyvą nuspręsti taisyti, bet nusprendėme, kad tai per anksti. Taigi kol kas teikiame šį pasiūlymą pagal e, dabar jau nustatytas pašto paslaugas orientuojamasi į vartotoją ir čia pritartume pranešėjai ir kitiems, jog vartotojas, naudotojas, kaip jį be pavadinsi, yra e, visų šių iniciatyvų centre. Tai yra labai svarbu smulkiems ES veikiantiems e, mažmenininkams, pažeidžiamoms grupėms, kurios e, ir naudojasi pašto paslaugomis ir siuntų pristatymo paslaugomis. Sakykime, jeigu gavome iš e, e, kažkokios bendrovės prekę, kurią norite gražinti, tai labai gerai, kad turėtumėm jau kažkokią tai nustatytą kainą mažai siuntai. Bet supraskime, kad kalbame ne apie vartotojų teisų apsaugos direktyvą. Taip, mes atsižvelgsime į visus komentarus ir sieksime išplėsti taikymo sritį ir kitoms vartotojų teisėms, tačiau suvokime, kai, kad kai kas jau yra padaryta. Venkime papildomos naštos verslui. Toliau klausimas, ar šis reglamentas turi E, būti taikomas tik visuotinės svarbos paslaugoms, ar ne. Manau, kad čia diskusijos turėtų būti dviejopos. Dalis pasiūlyto reglamentavimo skirta visiems siuntas pristatantiems operatoriams ir tai išplaukia iš rinkos priežiūros prievolės. Taigi, operatoriai pagal trečiąjį straipsnį atsakingi nacionalinėms priežiūros institucijoms. Ir šios prievolės taikomos visiems operatoriams. Žinote, kad šios taisyklės yra patvirtintos, jos galioja nuo 3 iki 5 metų, bet reikia įsiaiškinti pirmiausia, ar tai pasiteisina, ar veikia. Ir paskui tik tai galėsime prievolę taikyti visiems mm, operatoriams. Paskui dėl kainos prieinamumo ir skaidrumo. E, tai yra 12 straipsnio iš pašto paslaugų direktyvos nuostatos. Čia tradiciškai kalbame apie pašto paslaugų teikėjus, kurie taiko tam tam tikrus tarifus išplaukiančius iš visuotinės svarbos paslaugų prievolės. O šiame reglamente tai būtų ketvirtas penktas straipsniai. Dėl šios priežasties mes nesiūlome skaidrumo ir kainos primtinumo taisyklių išplėsti visiems operatoriams, nes priešingo atveju nebeliktų poreikio taikyti pašto paslaugų direktyvą. Ir dabar šeštasis straipsnis Mes manome, kad jis tinkamas smulkiems operatoriams, kurie nori plėsti savo paslaugas visose valstybėse narėse. Dabar tai yra sudėtinga, nes tradiciškai ekspres pašto siuntos ir tradicinės pašto siuntos dominuoja. Ir šiuo atveju kartais e, smulkus e, tiekėjai to padaryti negali, taigi jie dirba per stambiuosius ir šiuo atveju mes siūlytume ne atskirai kažkokias nuostatas numatyti e, stambioms bedrovėms, bet numatyti galimybę smulkiems operatoriams pasinaudoti kitų operatorių tinklais, turint sąžiningas sąlygas. Tiek o dvišalių pagrindų galėsime aptarti ir kitus klausimus. Ačiū. Viena minutė, viena minutė ponė Anderson užbaigti. Žinau, kad laukia dar vienas posėdis mūsų. E, visi palėtė skirtingus aspektus, todėl sunku juos apibendrinti. Nebandysiu gal net to daryti kitą savaitę, yra šešėlinių pranešėjų susitikimas. E, gegužės 16 reikia pateikti pakeitimus, bet aš pasikalbėsiu su visais, kurie šiandien pasisakė. Tai tikrai sudėtingas rytis, kaip atskleidė didžiulę įvairovę iš, išdėstytų nuomonių, kai ką galima patikslinti, kai nagrinėjame pusiausvyrą tarp skirtingų straipsnių. Tie straipsniai drauge pasiteisina. Galbūt iškyla e, klausimų dėl skaidrumo, konfidencialumo niuansų, galbūt reiktų tekstą kitaip išdėlioti reglamente. Pone Rykė, jūs visiškai teisus. Tikrai nelengva pasiekti optimalaus rezultato, nes mm, turime labai nedaug e, tarifų, informacijos apie tarifus, tačiau dauguma jų yra visuotinės paslaugos dalis, nes tai paslaugos teikiamos ar valstybinių pagrindų. Tai jūs esate labai labai teisus. Bet nežiūrint į tai, aš tikiuosi, kad mums pavyks nuveikti kažką naudingo. Ačiū, ponė Anderson. Primenu, kad pakeitimus reikia įteikti, kaip numatyta, iki gegužės 16 vidurdienio. Ir tęsėme mūsų darbą perėmė prie sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės nuomonės projekto nagrinėjimo, kuri bus skirta biudžeto komitetui ir konstitucinių reikalų komitetui. Pranešėjas ponas Vimdekam. Žodis jums. Jei išidinėjate iš salės, sako pirmininkas, gal galėtumėte tai daryti tyliai ir leisti pranešėjų kalbėti. Labai ačiū iš anksto už tai. Ačiū pirmininkė. Tarp valstybinė siuntų, tarp valstybinė siuntų pristatymas Lucy Anderson dosie yra gana paprastas palyginus su finansinio omnibuso pasiūlymu, kurį tuo įsvarstysime kalba eina apie bendrų finansinių taisyklių peržiūrą, kurios yra išdėstytos 18 reglamentų sprendimų, o e, Transporto komitetas pagal 54 reglamento straipsnį turi išimtinės kompetencijas kai kurių straipsnių atžvilgių. ITRA komitetas taip pat turi parengti nuomonę šiuo klausimu pranešėjas ten tuo klausimu yra Jerži Buzik. Noriu visų pirma padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų darbą bei transporto komiteto darbuotojams, ypač Martinui Šulcui. Atrodo, kad taip, jeigu teisingai ištariau. Šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko praėjusią savaitę. Aptarėme kompromisinius pakeitimus ir sutarėme jiems pritarti. Viskas svarbiausia, kad EFSI e, ir CEF fondų e, mechanizmai būtų, susie, mechanizmai būtų susieti su lėšų uh, panaudojimo mechanizmais, Svarbu pasiūlymą patikė ponas Rikė dėl projektų rizikos e, ir e, atsakomybės, ypač tais atvejais, kai panaudojamos kelių, fondo, kelių fondų lėšos, kai jos sudedamos į krūvą. Ponas Rikė teigia, kad jei EIB dalyvauja, tuomet ne visą rizikos naštą reikia perkelti privačiam sektoriui, bet EIB taip pat turėtų prisimti dalį tos atsakomybės ir rizikos. Kalbėjome apie paskolų ir dotacijų santyki ir jų pobūdį. Ne visi parlamente sutarė tuo klausimu. Aš už tai, kad būtų daugiau paskolų, bet mano gerbiama kolegė Ajala Senderė labai pasisako už dotacijas. Tai, kaip žinote, yra pagrindas įdomioms diskusijams. Berots, sakiau, Ma Martin Šulis, ar neturėjau omeny Martin Fox. Tai tiek. Jūs tiesiog bandėte išsiaiškinti, ar mes dar neužmigę, ar ne? Taip, taip, iškart supratome. Žodis poniai Ajalai Sender, prašau. Ačiū. Pone pirminkė, noriu visų pirma padėkoti ponui Vandekamp už, už sugebėjimą pasiekti kompromisų, parengti kompromisus, kurie iš dalies uh, E, apima mums susirūpinimą keliančius klausimus. Ir kalbant apie dotacijas ir paskolas, transporto sektorius, transporto pramonė labiau nei bet kokia kita prašo, kad sumažintume bendrą paskolų kiekį, teikiamos pagalbos kiekyje. Ir nebe pagrindo. Žinoma, norime neprarasti pinigų, kalbu apie paskolas Europoje, bet taip pat reikia sustiprinti idėją, kad na, transporto sektoriuje neturime išvaistyti turimų galimybių ir reikia panaudoti parlamento turimas galimybės suvienyti finansavimą iš kelių šaltinių, taip pat užtikrinti, kad transporto sektoriui skirta kvota būtų didesnė, kalbu apie skiriamų paskolų skaičių. Noriu ypač padėkoti pranešėjai už kompromisus ir už tai, kad palaikė tuos pakeitimus, kur kalbam apie 80-85 procentus daugiamečių finansavimo programų. Ta skaičių reikia e, išlaikyti komisiją. E, nori, kad viskas būtų daroma kitaip. Aš suprantu, kad trūksta išteklių, bet turime paremti prog tas programas, metinės programas, kurios yra geriausiai pritaikytos ir gali geriausiai atspindėti e, prioritetus, kaip, pavyzdžiui, šiais metais yra gyvendinama Missing Links programa. Taip užtikriname didesnį našumą. Ir taip pat noriu padėkoti ponui Vindekamp už tai, kad yra pasirengęs e, eiti kompromisus ir daryti viską, kad pagerintume komisijos patiktą pasiūlymą. Ačiū, ponė Sender. Ponas Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tie, kurie liko parlamento nariai, tikriausiai labiausiai yra susidomėję finansiniais klausimais kai, nebėra, kai nebelieka pinigų, tada prasideda problemos. Vimui noriu padėkoti už puikų pranešimą, ypač už tai, kaip jis e, e, rengia šešėlinių pranešėjų diskusijas. Mes visapusiškai palaikome kompromisinius pakeitimus, kurie buvo parengti. Norėčiau pabrėžti du dalykus, kurie man atrodo svarbus. Visų pirma, galimybė panaudoti transporto sektoriui. E, ne, ne, ne, ne, nėra numatoma galimybė iš konkurencingumui skirtų išteklių panaudoti finansus transportui. Tai nesuprantama, nes tenka e, pasitelkti investicijas, kitokio pobūdžio investicijas mes turime atgauti šį, šią finansavimo galimybę, nes tai yra labai svarbus tikslas. Ir Vimas jau minėjo, kad e, dėl EIB šiuo atveju, kai lėšos yra e, iš Europos biudžeto, turime mąstyti apie tai, kaip, kas nutiks galimų nuostolių atveju. Taip pat, kai bandome įvertinti įvairias paskolas ir finansinius instrumentus, įvairias dotacijas, pamiršome, kas yra tame sąraše. Man atrodo, kad geriau pasitelkti, kalbėti bendrais terminais čia. Mes nepalaikysime 26-ojo pakeitimo, nes eksantė įvertinimas e, finansų sunaud... bent kelių šaltinių finansų panaudojimo nuostato eksantė įvertinimas e, prieštarauja logikai. Kalb, kalbame ne tik apie invest, visą investicinį mechanizmą, bet eksantė įvertinimas tokiais atvejais yra neįmanomas. Geras pranešimas, pranešėjas puikiai dirbo, rengdamas diskusijas ir mes palaikysime visus kompromisinius pasiūlymus. Dabar žvelgiu į komisiją. Žodis ponui Maran. Vous êtes là Oui kurius štai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte galimybę išsakyti savo nuomonę apie šitą pranešimo projektą. Yra pateikiami pasiūlymai dėl komisijos pasiūlymo 10 procentų ribą numatyti, e, ribą e, subendrinti lėšas. Komisija mano, kad 10 procentų e, riba yra pakankamai tinkama, kadangi ji užtikrina tą taip vadinamą kritinę masę ir taip pat leidžia e, e, pasiekti strateginių investicijų fondo o, tikslus galvojant apie ateities lėšų subendrinimo galimybę, galbūt šitą nuostatą būtų galima peržiūrėti ir įvertinti, ar kokie nors pakeitimai yra reikalingi. Galvodami apie taip vadinamą blending priemonę, mes, gal, mes tikimės mm, išleisti įgyvenimo teisės aktą, taip pat mūsų darbo programoje yra numatyta kreiptis į, į komitetą, o komitetas tuomet įvertintų, ar tokios finansavimo priemonės e, poreikis yra ar ne. Taip pat norėčiau pasakyti, pakalbėti, kad 80 procentų strateginių investicinių SEF fondo lėšų yra susijęjamos su uh, uh, žaliosiomis priemonėmis. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad yra pakankamai siūlomų priemonių, kurios turės poveikio FC, FC2 reglamentui. Ir galiausiai reikėtų paminėti dar vieną labai svarbų dalyką. Galbūt mes nelabai susikalbame dėl, dėl e, kitos finansinės programos ir dėl maksimalios finansavimo sumos e, transporto sritai. Aš nereičiau, kad, nenorėčiau, kad, reikia, kad būtų užbėgama už akių diskusijai dėl kitosios daugiametės finansės programos, kaip ten bebūtų, yra numatyta transportui 2,5 procentų, tačiau dar SEF, ESIF ir struktūrinių fondų lėšos ir horizontas programos lėšos taip pat yra numatytos transporto sritai. 2,5 procentų numatyto biudžeto lėšų, aš manau, yra pakankamai nedaug. Taigi mes čia dalyvaujantys esame pasirengę atsakyti į jūsų klausimus. Aš dėkoju už tai, kad suteikite man galimybę kalbėti. Dėkoju. Nežinau, kaip suprasti jūsų paskutinį pasiūlymą. Tiesiog suteiksiu žodį baigiamai kalbai pranešėjui. Ačiū. Dėkuoju komisijos atstovui, šešėliniams pranešėjams už išsakytas mintis ir komentarus. Iš tikrųjų, mes esame nusiteikę balsuoti rytoj 9 val. Dėkuoju. Taigi rytoj balsavimas 9.00. Taigi, taigi mes dabar baigiame atviro posėdžio dalį, skelbiu trumpą pertraukėlę ir prašau išjungti transliaciją. Labai atsiprašau tų